uh, close uh, the gap between uh, uh, commitments uh, at the high level, at uh, the uh, level of uh, heads of states uh, and uh, um, uh, uh decisions which uh, subs uh, subsequently. Uh, uh, Ir tų įsipareigojimų, kurie turi būti priimti tarybos lygmeniu. Manau, kad tai yra tas susitarimas, kuris yra stiprus signalas kad mums pažanga mokesčių srityje reikalinga. Tai štai toks yra trumpas įvadas, o dabar norėčiau trumpai pakalbėti apie pažangą pasiektą dėl svarbiausių pasiūlymų, dėl kai kurių iš jų dar diskutuojama Mes komisija parengė programą šiems metams ir norėčiau tarti porą žodžių taip pat ir apie tai, ką ketiname daryti Europos semestro kontekste. Pirmiausia, apie pateiktus teisės aktų siūlymus. Norėčiau pradėti nuo pasiūlymų susijusių su konsoliduotos apskaitos teisės aktais Šiame komitete e, buvo parengtas puikus pranešimas ir dėl jo buvo balsuota plenarinėme posėdėje, buvo kalbama apie įmonių pelno e, mokesčio bazę, bendrą e, konsoliduotą įmonių pelno mokesčio bazę. Buvo pateikti, svarbi, buvo pateikti svarbus siūlymai šiame komitete ir komisija netrukus pateiks savo studiją dėl šių siūlymų, pakeitimų siūlymų. Žvelgiant į tai, kas įvyko taryboje, galėtume pasakyti štai ką. Debe vyksta diskusijos dėl pačios mokesčio bazės. Pirmininkaujantį Daniją ketina per jai skirtą pusmetį užbaigti diskusijas šiuo klausimu ir pateikti siūlymus atsižvelgiant į pažangą dėl šios dalies. Be abejo, dėl mokesčių bazės sustarimas yra labai svarbus dalykas ir tai yra labai didelė dalimi politinis sprendimas, nes kalbame apie konsoliduotą mokesčių bazę. Komisija savo siūlyme teikia tokį siūlymą. Kai dėl energijos apmokesnimo direktyvos, aš taip pat galėčiau padėkoti komitetui už labai subalansuotą ataskaitą. Jis buvo parengtas čia komitete. Kiek suprantu, dėl šio dokumento bus balsuojama šiandien ar rytoj. Atsiprašau, sako komisaras, dėl jo jau buvo balsuota. Plenarinėme posėdėje dėl jo dar nėra balsuota, bus balsuojama. Labai svarbu, kad pasiūlymas yra puikiai subalansuotas, komitete patvirtintas ir tame dokumente yra išlaikyti svarbiausi dalykai, dėl kurių buvome susitarę su ekon komitetu žvelgiant į tai, kas vyko taryboje. Jūs be abejo žinote, kad pirmininkaujanti Danija yra prisėmusi įsipareigojimus šį pasiūlymą tobulinti, teikti jį tolesniam tvirtinimui, dirbama aktyviai ieškant kompromisu, jis turėtų būti pasiektas tarp visų 27 valstybių narių ir pirmininkaučios Danijos ketinimas yra pasiekti politinį susitarimą dėl energijos apmokestinimo direktyvos. Dar tebe pirmininkaujant Danijai. Tebe lieka dar kai kurie kontroversiški klausimai. Dėl jų diskutuojama dabar taryboje. CO2 apmokestinimas ir taip pat energijos šaltinių subalansavimas, subalansavimas, atsiprašau, ir yra tie svarbiausi klausimai, dėl kurių dar diskutuojama, dėl kurių pirmininkaujanti Danija dar stengiasi dėrėtis su valstybėmis narėmis. Dabar norėčiau dėl santaupų apmokestinimo tarti žodį. Manau, kad čia svarbu siekti reikšmingos pažangos, kaip žinia, ES taryba. E, birželį grįž prie šio klausimo. Mes siekiame sutarimo Dar tebelieka dvi valstybės narės, kurios dar tebesidera dėl šių siūlymų, kad jos galėtų suteikti komisijai reikiamus įsipareigojimus, yra vienas iš reikšmingiausių elementų. Ir norėčiau pasakyti, kad dvi šaliai susitarimai, dėl kurių diskutuojama dabar, neturėtų stabdyti mūsų pažangos šiuo klausimu, kadangi, kaip jūs tikriausiai puikiai žinote, neseniai parašiau laišką valstybėms narėms ir pirmininkaujančiai valstybei, kur aiškiai išdėščiau, kokio, kas yra ribojančio dvišaliuose sutarimuose tarp valstybių narių. Ir tam reikia daugybės elementų susijusių su taupimo paimų direktyva ir panašiai. Svarbu, kad būtų pasirašyti sutarimai, pavyzdžiui, su Šveicarija, tačiau manyčiau, kad nelieka jokių e, apribojimų, dėl kurių negalėtų tęstis tos darybos su Šveicarija susitikau su, susitiksiu su Šveicarijos konfederacijos vadovais šiandien ir dar šiuo klausimu su jais diskutuosime. Be abejo, visi žinome. kokia įdomi diskusija vyksta dėl finansinių sandorių apmokestinimo. Enipodimata ir dabar aktyviai tebe dirba rengdama ataskaitą šiuo klausimu. Mums reikia tvirto parlamento palaikymo dėl šio siūlymo. Be abejo, būtų puiku, jeigu ta ataskaita būtų parengta kuo greičiau ir kad parlamentas galėtų kuo greičiau dėl jos balsuoti, kadangi tai padarytų puikų poveikį diskusijai taryboje. Kai dėl pažangos taryboje, norėčiau pasakyti, jog vertinu tai, kad pirmininkaujanti Danija paspartino darbus dėl siūlymo. Pirmasis svarstym, pirmojo svarstymo procedūra jau įvyko taryboje ir vyksta keitimosis nuomonėmis. Pastarajame kofin susitikime vyko tas keitimasis nuomonėmis, nepaisant įvairių e, dalykų vykusių tuo metu. Diskusijos vyko esant konstruktyviai atmosferai ir bendram supratimui dėl to, kokie yra tikslai, bendri tikslai, kurių norėtume pasiekti finansų ir apmokestinimo klausimais. E, pirmininkaujantį valstybę įsipareigojo tęsti darbus dviem kryptimis. Pirmiausia, atlikti techninius įvairius darbus ir tuo pat metu dirbti siekiant tolesnių kompromisų tarp valstybių narių. yra sutariama dėl to, kad turės dar vykti politinės diskusijos. Jos vyks dar pirmininkaujant Danijai ir aš tikiuosi, kad šios politinės diskusijos nuties kelius tolesniai pažangai svarstant šį siūlymą. Be abejo, turėtume išvengti tokių dalykų, kurie paprastai nutinka, diskutuojant dėl tokių dalykų, pavyzdžiui, kaip diskutuojant apie finansinių sandorių apmokestinimą, turėtume dirbti sparčiau ir rasti sparčiau bendrus sutarimus. Kitas svarbus klausimas yra susijęs su e, PVM ateitimi. Kaip žinia, savo komunikate komisija neseniai išdėstė savo viziją apie tai, kaip ateitie turėtų atrodyti PVM mokestis. Mes labai dėkojame jūsų komitetui už tai, kad parengė dėl žaliosios knygos savo ataskaitą ir buvo galima atsižvelgti jūsų nuomonę mūsų komunikate. Pirmininkaujantį Daniją taip pat ketina pateikti tarybos išvadas E, per savo pirmininkavimo pabaigoje. Ten bus numatytos kryptis busimiems darbams PVM srityje. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad dabar mes aktyviai dirbame prie klausimų susijusių su Europos semestru. Jūs puikiai žinote, kad mokesčių politika ir apmokestinimas tampa Europos semestro darbų dalimi. Mano vadovavimos tarnybos analizuoja valstybių narių mokesčių sistemas, laukiame nacionalinių reformų programų, kurios vyksta valstybėse narėse ir mokesčių ir apmokestinimo elementai juose turėtų aiškiai atsispindėti. Tai mes pateiksime savo metinio augimo ataskaitoje, turėtume pateikti tai svarstyti kovo mėnesių tarybai, nacionalinių reformų programos taip pat padės rasti specifines rekomendacijas valstybėms narėms Ir Europos semestras, mano supratimu, bus puikiai priemonė tolesniai mokesčių politikos koordinacijai tarp valstybių narių. Be abejo, turime pasinaudoti tą priemonę kuo efektyviau. Porą žodžių dėl mūsų darbų šiais metais. Be abejo, dabar yra pabrėžiama būtinybė konkrečiau patvirtinti 2011 metų taip vadinamą į paketą. Dabar šiemet tai tampa tikrai labai svarbių tikslų, žvelgiant į naujas rytis. Galėčiau paminėti mūsų darbus dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo E, vasarį prasidėjo viešos konsultacijos šią temą. Aš manau, kad yra tikrai labai svarbu, kad, kad atsižvelgtume, kokios spragos tebe lieka mokesčių sistemoje, kad būtų galima dvigubo apmokesnimo išvengti. Tų viešų konsultacijų svarbi dalis yra ta, kad mes pakvietėme reaguoti anonimiškai šių konsultacijų metu, pateikti nuomonės anonimiškai. Visa tai bus labai svarbu. Aš norėčiau, naudodamasis progą, paraginti jūs pakviesti suinteresuotas, su, suinteresuotus subjektus valstybėse narėse, kuo daugiau mums pranešti apie vairius atvejus, kad mes galėtume gauti kuo daugiau informacijos, kad galėtume parengti reikiamas priemonės E, esamoms problemoms spręsti, kad jos būtų sprendžiamos kuo efektyviau. Kai dėl PVM strategijos įgyvendinimo šiemet mes ketiname pateikti pirmosius siūlymus susijusius su šiuo įgyvendinimu ir šis pasiūlymas būtų greitos reakcijos mechanizmo teikimas. Tai būtų tas mechanizmas, kuris padėtų kovoti su sukčiavimu PVM srityje. Mano supratimu, tai yra labai svarbus elementas ir mes dabar dirbame prie šio siūlymo. Mes taip pat ketiname sukurti trišalę, trišalį diskusijų formą dėl atskirų PVM klausimų. Ten dalyvautų komisijos atstovai, nacionalinių mokesčių administracijų atstovai ir, kas yra labai svarbu, taip pat įtrauktume verslo bendruomenę į šias diskusijas. Manau, kad verslo bendruomenių įtraukimas yra labai svarbus elementas, kad PVM sistema galėtų veikti kuo efektyviau. Na ir galiausiai, jūs ko gero žinote apie labai neseną ataskaitą dėl darbo grupės Graikijoje darbo. Norėčiau pasakyti, kad mokesčių elementas šios grupės darbe buvo labai svarbus. Mano tarnybos yra labai įsitraukusios į šios darbus, siekiant pirmiausia pagerinti mokesčių surinkimą ir taip pat siekiant tinkamai formuoti mokesčių administraciją, kurti jos sistemą, kad gerėtų audito efektyvumas, kad būtų geriau vertinama rizika, ir kad būtų užkirtamas kelias mokesčių vengimui. Norėčiau pabrėžti, kad daugelis valstybių narių dalyvavo šiame darbe ir aš tikiuosi, kad mūsų visų bendras darbas padės reikšmingai pagerinti mokesčių administravimą Graikijoje ir tai padės taip pat tai valstybei nariai žymiai tinkamiau surinkti mokesčius negu tai vyktų, ne, priešingai negu tai vyko iki šiol. Ir pabaigai norėčiau dar kartą padėkoti šiam komitetui už labai vaisingą bendradarbiavimą visais mokesčių klausimais. Labai vertinau savo iniciatyvą parengtus pranešimus, metinį pranešimą dėl mokesčių sistemos, kuriuos parengė šis komitetas. Tai tikrai reikšmingai prisideda prie komisijos vykdomų darbų ir tai taip pat yra įkvėpimo šaltinis, rengiant naujas priemonės ar, ar naujus planus, kuriuos ketina įgyvendinti ES. Dėkoju, kad išklausėte šio trumpo įvado ir esu pasirengęs išklausyti jūsų komentarų ir klausimų. Um, ačiū. Bandom dabar žiūrėti kokią narių reakciją. Pirmiausia, EPP paskui socialdemokratams, tada Aldė užduos klausimus, vėliau žalieji, po to ponas Suntis iš GUE. Toliau vėl EPP, tai toks būtų kalbėtojų sąrašas. Ponas Langenis, Sofija Lambert, Emily Turnin ir Ivo Streidžiak. Jeigu dar kas nors norėtų pasisakyti ir užduoti klausimą, prašom duoti ženklą. Dėkoju, pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti komisarui už paaiškinimus, ačiū už pastangas, kurias dedate, kad e, e, Europos mokesčių sistema stumtųsi į priekį. Aš norėčiau labai tikslų klausimą užduoti. Tai jeigu ne, neatsakysite šiandien, tai nesupyksiu, nes a, atsakys tarnybos Vėliau dėl sumažinto PVM. -o. E, kultu, e, kultūriniams e, skaitmeniniams kūriniams. Nes yra skirtumas tarp skaitmeninio formato ir kitokių kūrinių. Jacques Tubon už tai labai kovoja ir aš norėčiau jūsų dėmesį į tai atkreipti. Manau, kad tikrai nusipelno dėmesio šis klausimas labai didelio susidomėjimo jis nusipelno, nes e, kalba juk eina apie Europos kultūrą. Tad norėčiau paprašyti e, į komunikatą įtraukti tą dalyką. Labai delikatus klausimas, bet dėl to, kad delikatus, tai tikrai neturi būti nepaliestas. Jeigu šiandieną atsakymo neturite, tai vis tik tais norėčiau, kad pasirūpintumėte, kad į tą klausimą būtų atsakyta ateityje. Ačiū. Well, so I, I'm supposed to... Ar iš karto galiu atsakyti? Taip, gali trumpai atsakyti, bet iš karto. Tikriausiai žinote, kad mes esame pateikę pasiūlymą dėl tolesnių veiksmų komunikate dėl PVM. Ten yra kalbama apie sumažintą PVM tarifą. Mes norėtume, kad būtų įsigilinta į sumažintų PVM tarifų sistemą ir kad būtų įsigilinta į kriterijus, kuriais remiamasi taikant tokius sumažintus tarifus ir tie kriterijai išdėstyti aiškiai komunikate. Ir vienas iš tų kriterijų būtų toks, kad tos prekis, kurios yra panašios, turi būti apmokestinamos vienodai. Ir neturėtų būti jokio skirtumo, ar tos prekės ar kūriniai yra pateikiami skaitmeninė forma ar fizinė forma, tai būtent tai yra numatoma komunikate dėl PVM ir mūsų tarnybos šiuo metu atlieka sumažintų PVM tarifų taikymo analizę ir mes ketiname parengti ataskaitą šiuo klausimu ir pasiūlyti tolesnius veiksmus. Ketiname visą tai atlikti per 2013. Ačiū, Eni. Ačiū, Šaron, ačiū komisijos nariui už įdomų įžanginį pasisakymą ir norėčiau pasakyti, kaip e, Norėčiau padėkoti Jums už Jūsų tvirtą poziciją per paskutinę ECOFIN tarybą. Tada Jūs e, atmetėte pasiūlymus dėl C ar B plano, tai yra alternatyvių pasiūlymų dėl finansinių sandorių mokesčių įvedimų. Jūs sakėte, kad tie planai ko gero yra dar kol kas nebrandus. Na ir šiuo metu žinome, kad yra svarstoma balsuoti plenarinėje sesijoje gegužės mėnesį dėl finansinių sandorių mokesčių pasiūlymą. Aš manau, kad tai yra įmanoma, jeigu laikysimės dabartinio grafiko, pagal kurį kitą mėnesį, balandį, turėtų vykti balsavimas ECON komitete. Ir turiu du klausimus susijusius su finansinių sandorių apmokestinimu. Pirmiausia, Norėčiau paklausti, kodėl Europos komisija nepaskelbė naujojo vertinimo, kuris buvo atliktas komisijos tarnybų. Tai yra būtent kokį poveikį finansinių sandorių mokestis turėtų ekonomikos augimui. Mums reikėtų tokio vertinimo ir norėtume, kad komisija paskelbtų savo vertinimą. Ir dar vienas klausimas. Devynios valstybės narės ėmėsi konkrečios iniciatyvos, nusintė raštą pirmininkaujančiai Danijai ir paprašė paspartinti kai kuriuos vykstančius procesus ir mes norėtume paklausti, kokia būtų komisijos pozicija dėl šios iniciatyvos. Jūs kalbėjote taip pat apie mokesčių vengimą ir sukčiavimo mokesčių srityje. Noriu padėkoti už um, jūsų um, organizuotą darbo grupės darbą, darbo grupės, kuri dirbo Graikijoje ir siekia padėti Graikijai spręsti su mokesčių vengimu susijusias problemas, bet žinome, kad problema yra Europos masto ir žinote, kad mūsų politinė frakcija atliko tyrimą dėl mokesčių vengimo ir šis tyrimas parodė, kad ES vyriausybės e, praranda apie vieną trilijoną eurų kasmet dėl mokesčių vengimo ir sukčiavimo mokesčių srityje per paskutinę vadovų tarybą buvo tarsi minėta, kad ketinate paskelbti ataskaitą iki birželio mėnesio tarybos ir aš norėčiau paklausti, kokias iniciatyvas ir kokias priemonės jūs siūlysite, kuriomis būtų siekiama kovoti su mokesčių vengimo problema visoje Europos Sąjungoje ir kokių priemonių turėtų būti imamasi nacionaliniu lygmeniu. Ačiū. Iš tikrųjų, ko gero, labai trumpai turiu atsakyti į klausimus. Pirmiausia, dėl to naujojo vertinimo. Pirmiausia, labai aiškiai norėčiau pasakyti, kad komisijos nuomonė tas poveikio vertinimas, kuris buvo parengtas kartu su pasiūlymu dėl finansinių sandorių mokesčio yra tinkama priemonė priimant sprendimus. Ir šiuo metu mes toliau dirbame šios rytyje, remdamiesi taryboje vykusiomis diskusijomis ir Bandome aiškiau suformuluoti kai kuriuos principus, kai kurias prielaidas, kuriomis remtusi mūsų kuriamas modelis, naudojamės tuo, kas išdėstyta poveikio vertinime. Ir taryboje aš aiškiai pasakiau, kad komisija savo tyrimą, savo analizę pateiks iki kito tarybos posėdžio, kuris vyks balandžio 23 dieną. Taigi komisijos tarnybos šiuo metu baigia renkti mm, tą analizę ir e, kai ji bus parengta, ji bus paviešinta. O dabar dėl minėtos devinių valstybių narių iniciatyvos Kągi padarė tos devynės valstybės narės, jos e, paskatino pirmininkaujančią valstybę siekti sparčios pažangos, sprendžiant finansinių sandorių mokesčio klausimą. Ir Danija, pirmininkaujanti valstybė, labai rimtai pažiūrėjo į šią iniciatyvą ir iš tikrųjų paspartino darbus šioje srityje. Be abejo, galim sakyti, kad devini yra ir simbolinis skaičius nes būtent tiek valstybių narių reikia e, tam, kad būtų mm, galima vystyti glaudesnį bendradarbiavimą. Bet e, kuo baigsis ši iniciatyva, dar kol kas per anksti spėlioti, mes turime visi kartu dirbti ir pasiekti kompromiso tarp 27 valstybių narių. Tik jeigu tai pavyks, bus galima kalbėti ir taikyti realius sprendimus. Dėl mokesčių vengimo. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti už jūsų rengiamą pranešimą ir tame pranešime pateiktą analizę. Komisijos tarnybos šiuo metu rengia konkrečius pasiūlymus, kurie bus pateikti mūsų ataskaitos, kurios paprašė Europos vadovų taryba. Mes taip pat pasinaudosime tomis viešosiomis konsultacijomis dėl dvigubo neapmokestinimo, kurios šiuo metu kaip tik vyksta. Ir taip pat vyks mokesčių politikos grupės posėdis. Ten taip pat aptarsime galimas priemonės. Ir žinote, kad šiais metais mes ketiname siūlyti konkrečias priemonės skirtas kovoti su nebendradarbiaujančiomis jurisdikcijomis, agresyvių mokesčių planavimu ir panašiais neigiamais reiškiniais. Taigi šiuose srityse bus teikiami pasiūlymai Europos vadovų tarybai. Ačiū, Ole. Ačiū pirmininkė ir dėkoju komisijos nariui. Galbūt Pirmasis mano klausimas būtų dėl bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės. Koks būtų jūsų požiūris į glaudesnį bendradarbiavimą mm, šios, šioje srityje ir ką jūs manytumėte apie mokesčių tarifų sumažinimą, kokia būtų jūsų nuomonė. Praeitą savaitę nemažai žiniasklaidoje skaičiau apie finansinių sandorių mokestį. Ir panašu, kad čia šiuo metu kalbama tik tai apie PVM. Bent jau į PVM daugiausia susitelkiama, bent jau Skandinavijos e, spaudoje. Ką apie tai galėtumėte pasakyti? Ir dar fiskas. Fiskas tai yra muitų ir mokesčių srities toks derinys. Ir e, žinome, kad Tai yra gana sudėtinga, sudėtingo darbo ėmėtės ir norėčiau paklausti, kodėl, kokie yra jūsų pagrindiniai argumentai, kokiais motyvais remiatės, galbūt manote, kad reikėtų labiau suderintų mokesčių sistemų ES. Ar toks būtų pagrindinis motyvas, kam yra skirta fiskus programa? Ačiū, tikrai geras klausimas. Žodis komisijos nariui. Taigi, pirmiausia, dėl CCCTB ir bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės. Be abejo, darbas šioje srityje turi būti tęsiamas ir dabar yra per anksti pasakyti, koks bus to darbo rezultatas. Kaip ir minėjau įžanginėme savo pasisakymę, valstybės narės vis dar nagrinėja savo mokesčių sistemas ir reikia dar nemažai nuveikti šioje srityje, bet kadangi kalbame apie tiesioginius mokesčius, kalbėdami apie bendrą konsoliduotą pelno mokesčio bazę, tai jeigu nebūtų uh, sutarimo tarp 27 valstybių narių dėl glaudesnio bendradarbiavimo. Tai vis tiek galiausiai jos taikymas, nors ir ne visose valstybėse narėse, padarytų teigiamą poveikį. Ir įmonės, verslo sektorius laukia mūsų sprendimų, nes uh, verslui iš tikrųjų sumažėtų administracinė našta. O dėl minimalių tarifų komisija labai aiškiai išsakė savo pasiūlyme, kad minimalius tarifus, dėl minimalių tarifų turėtų uh, spręsti valstybės narės. Ir tokios pozicijos ketiname laikytis ir toliau. Finansinių sandorių mokestis ir galimos alternatyvos, ar kaip apie šį mokestį kalbama spaudoje, mes pirmiausia kalbame apie kompromisą, kurio reikės siekti remiantis komisijos pasiūlymu. Mes negalime išrasti kažkokių naujų dalykų, naujų elementų, kurių nebuvo komisijos pasiūlyme. Ir mes turime pasinaudoti visomis galimybėmis, siekdami kompromiso ir pirmininkaujantį Daniją ketina to ir siekti per artimiausius mėnesius. Gegužės ar birželio mėnesį Ekofine vyks politinės diskusijos šiuo klausimu dėl fiskus programos. Neseniai komisija paskelbė komunikatą dėl daugiametės finansinės programos paprastinimo. Į vieną apjungtos dvi programos ir būtent tai padės pasiekti minėtos paprastinimo. Čia svarbi ir sinergija tarp veiksmų, kurių imamasi muitų srityje ir priemonių, kurių imamasi mokesčių srityje. Mokesčių administracijos ir muitų administracijos daugelie valstybių narių yra tarsi po vienu stogu. Taigi daugeliui valstybių narių visiškai nekils e, jokių problemų įgyvendinant tokią vieną programą. O pati programa turėtų padėti mums pagerinti mokesčių politikos koordinavimą. Ir mes kalbame būtent apie mokesčių politikos koordinavimą, o ne visišką suderinimą, kaip kartais yra uh, sakoma. Be abejo, yra sričių, kuriuose reikia didesnio suderinimo ir tos rytis visiškai aiškios. Tai pavyzdžiui, PVM mokestis, akcizo mokesčiai apskritai, taip pat energijos apmokestinimas. Na, o tiesioginių mokesčių srityje mums reikia didesnio koordinavimo, bet turime laikytis ir subsidiarumo principo ir gerbti valstybių narių solidarumą. Gerbiami kolegos, e, jūs klausite įdomių klausimų. Dėl fiskus norėčiau informuoti. Mes kartu dirbame su IMKO komitetu šio klausimu. Vyks, vyko bendras posėdis vakar. E, Malcolm Harbour e, dirbo kartu prie šio klausimo ir rytoj vyks kitas bendras posėdis ir iškelsime labiau ekon komiteto aspektus jo metu. Ir, kaip jau sakiau, bendrai šiuo klausimu posėdžiauja abu komitetai, kad tiesiog, kad būtų įdomiau ir konstruktyviau. Prašau, kolega, klausti. Sven, okay. Sven, prašau. Pone komisarė, aš prieš porą savaičių įsikau su jūsų viršininku ir buvo klausiama, kodėl graikai nepadeda daugiau komisijai. Aš Jūs minėjau kaip vieną iš žmonių komisijoje, kurį mes remiame, nes jūs dirbate puikiai. Jūs puikiai remiatės komisijos iniciatyvos teisė, tad aš norėjau dar kartą pasisakyti, kad remiu jūsų visas iniciatyvas. Jūsų darbas yra tikrai sunkus. Kartais mes gal esame pernelyg optimistai, bet puiku, kad jūs išlaikote tokią gerą dvasę. Dabar tikslesnis klausimas dėl Dėl bendros mokesčių bazės. Apie tai, kai jau kalbėjo prezidentas Sarkozy, įmonių pelno mokesčių bazė. Ar yra čia numatytos kokios nors priemonės ar komisijos tarnybos? E, pastebėjo kokios nors pažangos šiuo klausimu? Būtų įdomu sužinoti, kiek jūs gebate sekti, kiek tos pažangos yra pasiekta. Dabar antras klausimas būtų susijęs su Graikija. Dėl mokesčių vengimo Graikijoje apie tai plačiai buvo kalbama, buvo kalbama apie šimtus milijardų e, Graikijos eurų esančių Šveicarijos bankuose. Komisijos vienas iš atstovų yra siūlęs padėti Graikijai derantis su Šveicarija, kad nesumokėti mokesčiai galėtų grįžti į Graikiją kokiu nors būdu. Ar yra kažkas daroma, kad būtų galima e, šitokiu būdu susigražinti nesumokėtus, ar yra kas nors daroma, kad šitokiu būdu būtų galima susigražinti nesumokėtus mokesčius? Dėkoju. Atsakymas kad dėl Prancūzijos ir Vokietijos iniciatyvos, dėl verslo įmonių apmokestinimo, dėl bendro pelno mokesčio. Norėčiau pasakyti, kad šiuo klausimu buvo diskutuojama ECOFIN posėdyje vasario mėnesį. Ir Mes kalbėjome ir toliau apie įmonių apmokestinimą ir, kiek suprantu, yra stengiamasi dirbti prie visų pateiktų siūlymų, siekiant bendradarbiauti harmonizuojant verslo įmonių apmokestinimą. ECOFIN taryboje buvo diskutuojama apie pasiektą pažangą šiuo klausimu, tačiau komisija be abejo nėra tiesiogiai įtraukta į šios darbus ir tai yra valstybių narių kompetencijos ryties klausimas. Kai dėl Graikijos ir mokesčių vengimo šiuos pastarosius keletą mėnesių mes pastebėjome pažangos, atliekant tam tikras korekcijas. Buvo iškelti tikslai susiję su mokesčių surinkimu. Bent du kart buvo tikrinama kai pavyko rinkti mokesčius, 200 milijonų eurų buvo surinkta. E, ir 900 milijonų siekia mokesčių surinkimas bendras. Tai padeda be abejo spręsti problemas, kadangi čia Turime kalbėti ne tik apie patį mokesčių rinkimą, bet turime kalbėti ir apie tai, kaip sutvarkyti pačią mokesčių sistemą, nes vyko ilgi ginčiai dėl e, ginčių, procedūrų ir taip toliau ir panašiai, dėl pačios sistemos organizacijos. Dėl to buvo sunku mokesčių surinkti. O mes manome, kad mokesčių administracija buvusi silpna turi būti stiprinama. Kai dėl Šveicarijos Mes norėtume pasakyti, kad aš nusičiau laišką valstybėms narėms ir pirmininkaučiai valstybė ir ten esu uždėstę savo poziciją. Tiesiog, kad geriau suprastumėt, norėčiau pasakyti štai ką. Egzistuoja labai aiški linija tarp to, dėl ko galima dėrėtis dvi šalių pagrindų ir dėl ko ne. Pavyzdžiui, ES teisės aktai ir mūsų dvišaliai susitarimai su Šveicarija ir kitomis vakarų Europos šalimis, kurios nėra ES narės. Mes šiandien kalbame apie kažkokias istorinės praeities problemas ir klausimus. Su tomis valstybėmis mes galime dėrėtis dvišalių pagrindų. lygiai taip pat e, jungtinių valstijų Šveicarijos ir Vokietijos ir Šveicarijos dėrybų atveju. Ir čia dėrybos yra galimos. Ir jeigu jūs klausytumėte patarimo, mūsų buvo klausimo, kokios, kokios yra taisyklės tokioms dėryboms ar pagrindas tokioms dėryboms, tai norėčiau pasakyti, kad mes galime patarti reikalui esant. Ar tai reiškia, kad šiuo klausimu nieko nevyksta? Aš E, norėčiau sužinoti, ar jūsų ne, ne, neprašoma pagalbos derinti su Šveicarija. Atsakymas. Galbūt yra įvykę kažkokių labai naujų dalykų, turėčiau patikrinti, paprašyti informacijos iš savo tarnybų ir galėsiu jūs informuoti vėliau. Pirmininkė, ačiū. Galbūt uh, įdomu bus sužinoti, kad 11 val. su Šveicarijos vadovu bus susitikimas. Prašom, kolegos, klausyti toliau. Ačiū, ponė pirmininkė. Labas rytas visiems. Ačiū, ponė komisarė, kad išsakėte savo labai atviras pastabas. Aš jas atidžiai išklausiau ir pasižymėjau tris dalykus. E, ir tie dalykai galėtų būti vieni labai svarbus dalykai, kiti tokie mažiau. E, Pirmiausia, bendra konsoliduota mokesčių bazė e, ir keletas kitų bendrų dalykų, finansinių sandorių apmokestinimas, tarp kurių panašiai. Aš kiek suprantu, finansinių sandorių apmokestinimas jums yra rūpimas klausimas, yra pateiktas teisės akto projektas. Jūs turbūt suprasite, kad Europos konservatorių, kuriams atstovauju, pozicija yra skirtinga. Mes Šio, klaus, šio, šio klausimo nekvestionuojame. Mes esame įsitikinę, kad šis projektas nėra reikalingas. Norėčiau paklausyti dėl mokesčių sukčiavimo. Mes manome, kad svarbiausia e, kaip išgydyti tą mokesčių vengimą, tai yra mažesnių mokesčių taikymas, reikšmingai mažesnių mokesčių taikymas. Ir tie mokesčiai žmonėms turi būti suprantami, mokesčio administracijoms tai būtų suprantami mokesčiai. Mano klausimas būtų susijęs su bendra konsoliduoto mokesčio baze. Jūs minėjote, kad suprantate, jog svarbiausias dalykas diskusija yra toks, ar šis projektas turi būti pasirinkti, pas, galimas pasirinkti, ar tai bus dalykas, kuris bus saistantis, privalomas. Aš norėčiau išgirsti jūsų poziciją. Ar kaip jums atrodo, ko, ką nuspręs taryba šituo klausimu? Ar jis bus privalomas ar ne projektas? Dėkoju. Pirminkė, ačiū. Mes dar turime aštuonis klausimus, komisarė. Turėtume užbaigti diskusijas laiku. Dabar kviečiau atsakyti užduotą klausimą. Atsakymas komisaro. Ačiū dėl tų komentarų susijusių su kova su mokesčių vengimu ar sukčiavimu. Jūs minėjote, kad geriausias būdas su ta problema kovoti yra mokesčių sumažinti. Tačiau svarbu yra, kad mūsų valstybių narių sistemos yra labai skirtingos. Kai kur mokesčiai yra palyginus nedideli, kitur jie yra didesni. Tačiau netgi ten, kur mokesčiai labai nedideli palyginus, yra patyrę, kad bandoma sukčiauti, netgi tokiais atvejais. Taigi negalime sakyti, kad maži mokesčiai reiškia, kad e, niekas nesukčiaus ar kad bus sukčiaujama mažiau. Be to turime žvelgti bendrą kontekstą ir erdvę į tai, kokie yra poreikiai atlikti fiskalinį konsolidavimą. Daugelis valstybių narių patiria didžiulį deficitą ir sunku tikėtis, kad tos valstybės patiriančios tokių sunkumų sugebės dar ir sumažinti mokesčius, tuo dar labiau padidintamos savo biudžeto deficitą. Mūsų supratimu reikia iškoti tokių instrumentų, tokių priemonių, kuris padeda kovoti su mokesčių vengimu ir sukčiavimu. Tai yra šių metų prioritetas. Jeigu žvelgtume į tai, ar e, bendra konsoliduotų mokesčių bazė turėtų būti pasirinktinė sistema ar privaloma. Mes manėme, kad ji galėtų būti pasirinktinė. Iš pradžių man tokios pozicijos buvo laikomasi. Mes manėme, kad ne visos įmonės, ne visos verslo įmonės, kurios yra įtrauktos į tarptautinės operacijas, rinksis tokią sistemą, nes kai kurios iš jų dirba lokalaus verslo srityje ir požiūris buvo toks - taikyti šią sistemą pasirinktinai kad nebūtų užkraunama papildoma našta tiems, kurie nenori e, plėtoti tarptautinio verslo. Tokia buvo idėja, kai buvo kalbama apie tai, kad ši sistema galėtų būti pasirinktinė. Šiame komitete, be kita ko, jūs balsavote, buvo pasirinkti kompromisai, kurie buvo įtraukti į siūlytą dokumentą, buvo pasirinkta keletas privalomų elementų šiuo klausimu. Mes toliau studijuojame šiuos siūlymus. Taryboje dar bus darbo grupėje svarstomi jie ir šiandien, pavyzdžiui, gal bus dar netai paprasta priimti tvirtą poziciją ir galutinę poziciją šiuo klausimu. Dėkoju. Rytoj balsuosime, kai vyks balsavimo maratono sesija. Ir balsavimas vyks gal 3 valandas, tai visi turėtume būti pasiruošę. Kolega Šuntis, prašom klausti. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ πολύ. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė komisarė, už pateiktą informaciją. Jūs paminėjote visą eilę labai įdomių klausimų. Turiu vilties, kad išgirsiu kažką pozityvaus nes Graikija patiria didžiulę mokesčių naštą. Galbūt galėtumėte šiek tiek daugiau informuoti apie dalykus, kurie suteiktų šiek tiek vilties. Jūs sakėte, kad jūsų tarnybos studijuoja kiekvienos šalies biudžetą Europos semestro kontekste. Dabar, jeigu jūsų tarnybos jau pateikė kokias nors ataskaitas, tad Norėčiau paklausti, kodėl tokia, tokie dideli mokesčiai mažoms ir vidutinėms įmonėms. Galbūt yra kažkas siūloma konkretaus e, mokesčių diskusijų formo kontekste. Ar yra siūloma sumažinti mokesčių naštą? Apskritai, aš čia nekalbu apie mokesčių vengimą, nes be abejo, tam turi būti užkerstas kelias, bet ar galime kalbėti apie, pavyzdžiui, sumažintą PVM Jūs, pavyzdžiui, užsiminėte šį beitą apie tai, tačiau aš ne visai supratau, ką tiksliai jūs turėjote omeny, kai kalbėjote apie sumažintą PVM. Ir trečias dalykas. Anksčiau tą klausimą uždavė kolega. Dabar kokia yra problema? Visi, nu, visi nori, kad būtų pasiektas sutarimas, taip Graikijos ir Šveicarijos, kad galėtume išsiaiškinti, kasgi išgabeno pinigus iš šalies, siekiant išsiaiškinti, ar buvo sumokėti mokesčiai. Graikų administracija sako, kad sieks dvišalio sustarimo su Šveicarija, o jūs kalbate apie tai, kad galbūt Graikijos sustarimas su Šveicarija turėtų būti pasiektas uh, remiantis ES taisyklėmis. Gal galėtumėt pateikti daugiau informacijos šiuo klausimu dėl sustarimo tarp Šveicarijos ir Graikijos? Kokia yra jūsų pozicija? Šiaip be abejo, jūsų pozicija yra tvirta ir gerbtina, bet aš tiesiog norėčiau sužinoti, ar galima būtų daugiau skaidrumo užtikrinti šiais klausimais. Dėkoju. Uh, well, so it, it was a quite significant amount of questions. Kągi tikrai nemažai klausimų. Ir visi tie klausimai apie Graikiją. Pirmiausia, bendro pobūdžio pastaba Be abejo, Graikijos politikai, Graikijos valdžios institucijos turi nemažai padirbėti tobulindamos savo mokesčių sistemą ir komisija negali tiesiog perkelti kitų valstybių mokesčių sistemų ir pritaikyti jų Graikijai. Graikijos valdžios institucijos turi nuspręsti, kokie sprendimai tinkamiausi jiems mūsų ekspertai, valstybių narių ekspertai, mūsų specialioji darbo grupė gali padėti įvykdyti tą sistemos patobulinimą Graikijoje. Tai taip aš įsivaizduoju bendrą politinį kontekstą. Ir komisijos tarnybos jau dabar glaudžiai bendradarbiauja su Graikijos mokesčių administracija ir tą aš jau minėjau atsakydamas ankstesnius klausimus. Svarbus ir mokesčių naštos klausimas. Aišku, pati valstybė narė turi sukurti savo mokesčių sistemą ir valstybės narės uh, turi čia suverenius įgaliojimus šioje srityje. O mūsų tikslas Europos semestro kontekste būtų atlikti valstybių narių mokesčių sistemų analizę, įsigilinti į tas sistemas ir nustatyti tų sistemų silpnasias pusės, jeigu tokių yra. bei pateikti atitinkamas rekomendacijas. Tad ko gero, šiandien yra per anksti pasas, galėtų būti tos rekomendacijos, nes rekomendacijos turėtų būti pateiktos tik birželio mėnesį. Jos bus parengtos gegužės mėnesį ir birželio mėnesio mėnesio taryboje bus pateiktos šios rekomendacijos. Galbūt ne visai supratau jūsų klausimą apie PVM ir sumažintą PVM tarifą. Aš jau kalbėjau ir bendrai pasakiau, kad šiuo metu mes tiesiog gilinamės, nagrinėjame sumažintų PVM tarifų sistemą, kuri numatyta PVM direktyvoje. Ir žinome, kad yra tikrai nemažai sumažintų PVM tarifų ir e, reikia juos išanalizuoti, remtis labai aiškiais, konkrečiais kriterijais, siūlant tolesnius veiksmus šioje srityje. Kai kurie sumažinti tarifai, kurie dabar leidžiami pagal dabartinę direktyvą, jų galėtų būti galbūt atsisakyta, nes jie tarsi netitinka savo paskirties, jie nepasiteisino. Iš tikrųjų, nemažai problemų siekiama spręsti, mažinant ir įvedant sumažintą PVM tarifą. Tačiau net ir mokesčių srities teoriją remiantis galim pasakyti, kad PVM tarifų sumažinimas nėra visada geriausias sprendimas. Nes jeigu nustatomas mažesnis PVM tarifas kai kuriems produktams, tai tą tarifą sumokės ne vien mažesnės pajamas gaunantis, bet ir didesnės pajamas gaunantis asmenys. Taigi socialinių tikslų nepasiekiama tokiu būdu, jų galima spręsti kitais, veiksmingesniais būdais. dėl galimo susitarimo tarp Graikijos ir Šveicarijos. Galiu tik dar kartą pakartoti, kad mes esame pasirengę padėti, padaryti viską, kas nuo mūsų priklauso, kiek mes galime dalyvauti vykstant dvišalėms dėryboms. Aš prieš e, kurį laiką susitikau su Greikijos finansų ministru ir jam pasakiau tiesiogiai, kad mes esame pasirengę padėti. Ir komisijos tarnybos siūlis savo pagalbą. Pirmininkė, ačiū. Dabar galime skirti tik 20 minučių likusiems klausimams ir dabar galbūt grupėmis atsakysime į klausimus. Ačiū. Mano klausimas būtų susijęs e, su komisijos pasiūlymais dėl finansinių sandorių mokesčių. Jūs minėjote diskusijas ekofine. Akivaizdu, kad norima įsigilinti į alternatyvas, geriau įvertinti galimą poveikį Ir jūs sakėte, kad rengiama ataskaita susijusi su tomis mintimis, kurios buvo išsakytos ekofine. Kada bus ši ataskaita pateikta? Tai svarbu ne vien diskusijoms taryboje, bet ir diskusijoms čia parlamente. Mums svarbu žinoti, kada ta ataskaita bus pateikta. Ačiū. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į paskutinį komisaro atsakymą. Jis minėjo, kad dvišalėse e, dėrybose bandysime spręsti Šveicarijos problemas su tam tikromis ribomis, bet kur yra tos ribos, rašant susitarimus tarp Graikijos ir Šveicarijos. Ir kokioje stadijoje tos dėrybos tarp Šveicarijos, e, Junktinės karalystės ir Vokietijos. Monsieur... Ačiū pirmininkė. Pratesiu tą klausimą. Mes žinome, kad jūsų teisės tarnybos laiko, kad Rubiko susitarimai tarp e, Junktinės karalystės ir Vokietijos iš vienos pusės, o iš kitos pusės Šveicarijos netitinka e, sutarties sąlygų. Kodėl nepaviešinate tos sutarties? Kodėl e, vis tik tais nepasinaudojame mes e, tuo skaidrumo, e, teisė į skaidrumą? Juk parlamentarai turi teisę prieiti prie komisijos dokumentų. E, turėtų turėti, nes juk pilietis turi teisę, eilinis pilietis turi teisę. Taigi E, būtų gerai, jeigu atsakytumėte. Jūs sakėte, kad dvi narės priešinosi e, įgaliojimam su Šveicarija, dėrėjom su Šveicarija, lyg tai Vokietija buvo minėta, bet norėčiau aiškiai paklausti, kas tos dvi valstybės. E, dar kitas klausimas, kaip žinote, Europos parlamentas uh, E, pasisakė, kad kitas biudžetas iš dalies būtų finansuojamas iš nuosavųjų išteklių. Ką Jūs manote e, šiuo klausimu ir kaip Jūs galvojate prisidėti prie naudingų pasiūlymų, prie atsižvelgimo į naudingus e, pasiūlymus ir ką daryti tais atvejais, jeigu valstybės narės nesutiks biudžetą tokiu būdu paremti. Um, you, chair. um... Ačiū, pirmininkė. Norėčiau užduoti dar vieną klausimą komisijos nariui. Klausimas susijęs su mokesčių vengimu. Ir konkrečiai norėčiau užduoti klausimą apie FATKA, Junktinių Amerikos valstybių užsienio sąskaitų naudojimo atitikties mokesčių taisyklėms įstatymą. E, Žinau, kad vyksta labai sudėtingos dėrybos tarp valstybių narių dėl bendradarbiavimo ir keitimos informacija. Tačiau ES tarsi labai lengvai pasirengusi pritarti tam JAF įstatymo taikymui, kas galbūt būtų ES teisės aktų pažeidimas. Jūs atsiuntėte raštą ir jame matyti, kad tarp Europos komisijos ir E, JAV administracijos mokesčių vyksta dėrybos nuo 2011 balandžio. Įdomu, kodėl mes apie tai nebūtume, nebuvome informuoti. Panašu, kad valstybės narės renkasi dvišalių dėrybų metodą, patogesnį joms Ir mūsų valdžios institucijos bent jau nebuvo informuotos apie tas dėrybas vykstančios tarp komisijos ir JAV. Tad galvojame, kodėl kai kuriais atvejais Europos komisija siekia sprendimo ES lygmenių, bet kodėl to bendro sprendimo nesiekiama šiuo atveju. Savo rašte jūs taip pat galite, kad jūs taip pat sakote, kad gali būti dėrybose vėliau priimtas sprendimas dėl automatiško keitimosi informacija tarp JAV administracijos ir valstybių narių mokesčių administracijų. Aš manau, kad jūs galėtumėte daryti didesnį uh, spaudimą valstybėms narėms, kad būtų siekiama ES lygmens susitarimo. Okay, so I will, I will be... Ačiū. Pasistengsiu atsakyti kaip įmanoma trumpiau. Pirmiausia, dėl tos papildomos analizės, kurią mes ketiname pateikti kaip sakiau, ji bus paskelbta prieš kitą tarybos posėdį, kuris vyks balandžio 23 dieną. Ir šioje analizėje bus pateikta konkrečių pavyzdžių, konkrečių sprendimų, kaip galima išvengti galimų pavojų bus kalbama apie makroekonominius aspektus. Taigi daugelis dalykų atsispindės toje papildomoje analizėje. Bet labai aiškiai noriu pasakyti, kad tai yra papildymas, paaiškinimas, papildoma analizė. Bet e, savo atlikto poveikio vertinimo mes neketiname keisti. Jis yra mūsų pasiūlymo dalis, tik tai mes dar pateiksime papildomą analizę tų prielaidų, kuriomis remiamasi atliekant poveikio vertinimą. Tai tokie mūsų ketinimai, rengiant minėtąją analizę. Ir aišku, mes ją paviešinsime ir pateiksime taip pat ir parlamentui. Buvo keletas klausimų dėl santykių su Šveicarija, dvišalių dėrybų su Šveicarija. Vaizdas turi būti labai aiškus. Yra ES kompetencijų sričių, kurios yra numatytos dabartinėse ES teisės aktuose ir rengiamuose teisės aktuose ir susitarimuose tarp ES ir Šveicarijos dėl taupimo pajamų apmokestinimo. Ir tai yra elementai, kurie negali kirstis su kažkokiais dvišaliais susitarimais. Dvišaliai susitarimai negali būti viršesni Ir kalbėdami su tomis dviemis, dviemis valstybėmis narėmis, Vokietija ir Junktinė karalystė, prašėme, kad jos pakeistų kai kurias dvišalių susitarimų nuostatas. Jos sutiko tai padaryti, tik aišku, dabar vyksta dar šių dviejų valstybių narių dėrybos su Šveicarija dėl minėtųjų dvišalių susitarimų. Tai laukiame tų dėrybų pabaigos. Bet ES kompetencijos klausimai ir turi likti ES kompetencija. Mes labai aiškiai tai pasakėme tomis minėtoms dviems valstybėms narėms. Ir ES kompetencijos srityje nėra įmanomi kažkokie dvišaliai sprendimai. Taigi taupimo pajamų uh, srityje yra labai aiškios nuostatos, kaip turėtų būti vykdamas mokesčių išskaičiavimas, kaip taikomi išskaičiuojami mokesčiai ir panašiai. Šie klausimai reglamentuojami dabartiniuose ir busimuose, dar rengimuose ES teisės aktuose. Dėl minėtos teisės tarnybos nuomonės. Manoma, kad labai svarbu laikytis tarp institucinio susitarimo nuostatų, kuriuose labai aiškiai pasakyta, kokią informaciją būtina teikti ir kokios yra galimos informacijos teikimo išimtis. Ir tarnybos atitinkamos laikosi tarp institucinio susitarimo nuostato. Kadangi aptariami klausimai gali būti susiję su galimais pažeidimais, tai tarp institucinėme susitarime aiškiai pasakyta, kad tokie atvejai, tokiais atvejais gali būti taikoma išimtis dėl informacijos pateikimo. dėl nuosavų išteklių. Kas yra tos dvi valstybės narės, kurios priešinasi dėryboms su Šveicarija? Man atrodo, kad jau kelis kartus paminėjau, pirštų parodžiau, į tas dvi valstybės narės, galiu pakartoti dar kartą, tos dvi valstybės narės, kurios ilgą laiką blokavo visą procesą, tai yra Luksemburgas ir Austrija. Ir mes dirbame su šiomis valstybėmis narėmis, deramės ir siekiame išspręsti problemas pajudėti iš mirties taško, sprendžiant taupimo pajamų apmokestinimo klausimus. O dabar klausimas dėl nuosavų išteklių. Komisijos pozicija labai aiški. Mes pateikėme savo pasiūlymus dėl ES nuosavų išteklių. Ir aišku, daug kas priklauso ir nuo to, kaip bus toliau sprendžiamas finansinių sandorių mokesčių klausimas, nes e, tai susijęs su nuosavu išteklių klausimais. Kitas susijęs klausimas yra PVM mokestis. Taigi būtų svarbu priimti sprendimus dėl PVM nuosavų išteklių, tai padėtų spręsti daug klausimų, sumažinti administracinę naštą ir padidinti įplaukos į ES biudžetą. Bet darbai šioje srityje tebe vyksta. Ir šiandien per anksti pasakyti, koks bus tų darbų rezultatas. Tačiau ir komisija, ir parlamentas aiškiai pasisako už tuos naujuosius PVM nuosavus išteklius. Siekiama didinti nuosavus išteklius iš PVM. Dėl FATKA susitarimo, e, tai yra FATKA įstatymo, turim aiškiai suvokti, kad tai yra JAV įstatymas. Junktinės valstijos šį įstatymą priemi. Ir mes su kai kuriomis valstybėmis narėmis stengiamės, kad šis įstatymas nepadarytų žalos mūsų finansiniam sektoriui. Kai kuriais skaičiavimais, jeigu toks įstatymas įsigaliotų, įsigaliotų toks, koks jis buvo iš pradžių priimtas, tai lemtų didžiulės sąnaudas finansinėms institucijoms. Būtent todėl mes mm, vykdėme dėrybą su JAV mokesčio administracija ir nagrinėme galimybę keistis informaciją tarp vyriausybių Ir taip pat sutarėme toliau dirbti, bendradarbiauti su JAV, kuriant automatinio keitimus informaciją sistemą. Taigi, Junktinės valstijos yra mūsų bendrininkė. Šioje srityje Ir aš į daugelį jūsų užduotų klausimų atsakiau savo rašte, pateikiau nemažai detalių, nemažai faktų apie šias dėrybas. Aišku, tos dėrybos, tas dialogas yra sudėtingas, nes kalbame apie FATKA, apie JAV įstatymą. Look, Dar keturi kolegos nori klausti. Tad labai trumpai kviečiu visus kalbėti. Prašau, Sofija. Labai trumpai. Jūs nesakėte jokį klausimą. Pirmiausia, kodėl mes nesame informuoti? Fatka tai yra Amerikos teisės aktas, kodėlgi ne? Ir jeigu tas, ta taisyklė pažeidžia ES taisyklės, tai kodėl leidžiama tam vykti? Ir kodėl mes ne, nepasirinkame ES susirimo vietoj dvi šalių? ir kodėl mes neinformuojame apie vykstančias dėrybas. Uh, so, uh, uh, uh, Atsakymas. Aš manau, kad ankstesnio dialogo metu aš jau informavau jūs apie tai, kas vyksta fatka klausimu. Manau, kad yra svarbu žinoti tai, kad būtų galima dėrėti ES ir jungtinių valstybių susitarimo Europos komisija yra reikalingas įgaliojimas, kurį suteiktų valstybės narės. Mes kol kas tokio įgaliojimo neturime. Tad bandome tiek, kiek įmanoma pagerinti fatką ir spręsti tuos klausimus, kuriuos jūs paminėjote kad nebūtų pažeidžiami ES teisės aktai, tokie kaip, pavyzdžiui, klausimai susijęs su asmens duomenų apsauga ir kitus visai klausimų, mes iš, kurie mums kyla, mes išdėstėme Jungtinių valstybių administracijai. Ir vyksta tas judėjimas, kai laikomasi bendradarbiavimo tarp vyriausybių požiūrių. Ir mūsų finansų industrija būtent šio požiūrio nuosi ir bendradarbiauja. Mes turime suprasti, kad dabartinė mūsų turima sistema susijusi su taupimo pajamų apmokestinimu Ir ši, ta sistema, ta turima direktyva neapima visų aspektų susijusių santykių, pavyzdžiui, su jungtinių valstybių teisės aktais. Mes turime dirbti kartu ir užbaigti taupimo paimų apmokestinimo visą eilę aspektų, kurie kol kas dėja neišspręsti. Tai va, svarbu yra tai žinoti. Taip pat turime siekti pažangos pirmiausia ir pas save. Pirmininkė, ačiū. Kolegos nurodė, kad kai kurie iš jų gali ir neklausti. Emily paklausė, paskui labai trumpai Sven. Emily, prašau. Dėkoju. Norėčiau dėl finansinių mokesčių apmokestinimo pakomentuoti detaliau. Skaičiau laikraščiuose šiandien, kad kažkas iš bantinkų minėjo, kad finansinių sandorių pokesnimo siūlymas bus kaip neutroninės bombos numetimas. Turime, kad būtų išlaikytos teisingos proporcijos. Jeigu siūlymas bus pateiktas, jis turi būti teisingas ir mes turime gauti iš tikrųjų skaičius apie tai, koks bus poveikis šitų dalykų. Nes priešingų atveju gali atsitikti taip, kad bus sužaista kažkas priešingo negu tikimasi. Ir antras dalykas pe, atrodo dėl, dėl STT buvo priimtas skelb, sprendimas praeitą savaitę, regis apie tai buvo diskutuojama, ar galėtumėt pakomentuoti detaliau. Danijos ministras po ECOFIN posėdžio minėjo, kad bus siekiama kompromisų sprendimų ir galbūt alternatyvų. Vėliau laikraščiuose buvo pasakyta, kad tai bus veiklos apmokestinimas. Kaip jums atrodo, ar galima kalbėti apie tokias alternatyvas ir kaip jums atrodo, ar spauda sako tiesą ir kas ten sakoma iš tikrųjų? Labai trumpai kitas klausimas. Sveikiname Penktadienį jūs gausite mūsų asociacijos premiją už ekologinės rinkos kūrimą, nes jūs dėl energijos apmokestinimo direktyvos aktyviai padirbėjote, jos susipelnėte. Tikiuosi, kad atvyksite į Berliną. Dabar dėl dvišalio sustarimo tarp Šveicarijos ir Vokietijos. Galiu pasakyti tik tai, kad sustarimas e, dabar yra pristabdytas, jis e, yra svarstomas antruose parlamento rūmus ir ko gero dienos šviesos taip ir neišvys. Tiesiog norėčiau paskatinti jūs pasinaudoti šią progą ir suteikti daugiau dinamikos daugia šaliam europiniam požiūriui. Noriu užduoti vieną klausimą dėl įgaliojimų dėrėti su kitomis šalimis. Aš manau, kad iš jų mūsų pusės sulauktas, su, sulaukta eksperto nuomonė turi būti tokia. Komisija turi turėti įgaliojimus, tačiau jeigu komisija prašo įgaliojimus, dažnai valstybės narės tų įgaliojimų gali nesutikti suteikti. Tuomet norėčiau paklausti, kas jūsų nuomonė būtų teisiškai įmanoma, ką komisija galėtų daryti. Ko gero, ar jūs taip irgi manote, būtų įdomu sužinoti. E, galbūt jūs gavę galiojimus galėtume blokuoti valstybių narių e, galimybę dėrėtis dvi šalių pagrindų ir būtų deramas į ES vardu. Ką, ką, ką galėtumėt pasakyti šiais klausimais? Atsakymas. Turėčiau skubėti, ar ne? Sako komisaras. Tad labai trumpai. Vakar išklausėme iš tikrųjų vieno iš banko atstovų pasisakymo. Peržiūrėjau paskui skaidrės to pasisakymo, neradau skaidrių su skaičiais, kurios buvo parodytos dėl balanso. Iš tikrųjų būtų įdomu labai konkrečiai panalizuoti tą pateiktą informaciją. Tačiau skaičių dėja nepavyko rasti. Dabar dėl ECFIN publikacijų modelio techninė publikacija buvo pateikta, nes būtent ECFIN ir parengė tą simulacinį modelį. Buvo to modelio techninė plėtra pristatyta dėl dėrybų su Šveicarija. Manau, kad labai aiškiai poziciją išdėšiau savo laiškę, kalbėdamas apie tas ribas dvišalių dėrybų. Ir mm, ketinu ir toliau mm, laikyti savo nuomonės, tos ribos egzistuoja ir prisimtų įsipareigojimus jį turi laikytis. Mes turime nepažeisti ES kompetencijos ryties, Ir parlamentas, kiek žinau, taip pat tokią poziciją remia. Pirmininkė, ačiū. Dėkojame komisarui. Norėčiau priminti parlamento nariams, kad šis keitimasis nuomonėmis vyksta pagal struktūruoto dialogo procedūrą tarp Europos komisijos ir Europos parlamento. E, tai yra pirmasis komisaro vizitas šiemet į mūsų komitetą ir kitas pasikeitimas nuomonėmis su komisaru šiemeta yra numatytas rugsėjo ar spalio mėnesį. Dar kol kas dėl datos galutinio sustarimo nėra. Norėtume patarti kolegoms. E, dalyv... Pasaky... Norėčiau informuoti kolegas, kad vyks susitikimas su Šveicarijos prezidentu ir paskui tikiuosi, kad sulauksime reakcijos parlamento narių e, dėl tų, tų sus... susitikimo rezultatų. Pats susitikimas vyks 11 valandą, kolegos komisarui. Ačiū už vizitą mūsų komitete. can start. <clears throat> yeah, we're going to continue. Tęsime darbą, kolegos. Dar turime dvi nuomonės. Viena dėl konsoliduotos finansinės, atskai, finansinės ataskaitos ir susiprašymų. pranešimų. Wolf Klins yra pranešėjęs šio klausimu. Ir turime 2409 EB direktyvos dėl informacijos emitentus, kurių vertybinės popieriais leista prekiauti reguliuojami rinkoje skaidrumo reikalavimo suderinimo dalinis keitimas. Pranešėjai sutiko abu dokumentus nagrinėti kartu dėl trijų dalykų. Pirmiausia – Mažoms įmonėms siekiama supaprastinti taisyklės, e, siekiama svarbiausio politinio tikslo. Tai yra tikslas. Susi... Dar vienas dokumentas, kurį svarstysime, yra susijęs su Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko operacijų geografinės apimtis išplėtimo įtraukiant plėtinės rytis viduržmio jūros regiono šalis. Labai ačiū, pirmininkė. Jūs trumpai jau paminėjote. kad šituo siekiama sujungti dvi direktyvas susijusias su konsoliduosiomis finansinėmis ataskaitomis. Tokiu būdu palengvėtų uh, nedidelių įmonių gyvenimas. Siekiama, kad 25 procentais jiems sumažėtų kaštai ir padaryti taip, kad tos taisyklės būtų labiau harmonizuotos, išbraukiant iš jų kai kurias nacionalinės tebe egzistuojančias dar specifikacijas. Įmonės dabar e, suklasifikuotos iš naujo ir tos sumos E, kurios buvo įvardyjamos anksčiau, dabar jau kažkiek pasikeitė. Mažos įmonės iki 10 e, tūkstančių eurų, e, vidutinės iki 40 ir iki 50 žmonių, o didelės jau įmonės 150 milijonų. Klaudas. Čia apie apyvartą. Visa tai buvo padaro, padaryta atsižvelgiant į infliaciją ir manau, kad padarius jau tokią naują įmonių, e, taip iš naujo įmonę suklasifikavusi, jau yra visai neblogai, neblogas pagrindas darbui. E, Labai gerai, kad mažoms ir vidutinėms įmonėms yra skirtas TFAS ir dabar tai, kas buvo galima anksčiau, ne viskas galima, ypatingai tai pasakytina apie Junktinę karalystę ir Daniją. Jau kitose šalyse nebebus privaloma naudotis tuo, tų dalykų mažoms įmonėms. Toliau. Taip pat bus galima labiau harmonizuoti, todėl kad e, liks mažiau galimų pasirinkimų. Bet kita vertus reikėtų padaryti taip, kad tų speci specifikacijų nebenaudojimas ne iššauktų papildomų kaštų e, mažoms įmonėms. Tai ką mes naujo e, siūlome šalia to, ką siūlo komisija, mes siūlome e, į pranešimą būtinai įtraukti pinigų srautų ataskaitą mažoms ir vidutinėms įmonėms. Aišku, tai bus, tai sukels papildomų kliučių. Kai kurioms įmonėms tai yra papildomi kriterijai, kuriuos reikia atsižvelgti, tačiau praktikoje bankai labai dažnai to iš įmonių jau reikalauja. Ir dėl to manau, kad būtų neblogai e, tą reikalavimą šiek tiek išplėsti, kadangi ir taip jau yra visą tai taikoma. E, nuo savųjų išteklių e, bankų likvidumo bus lengviau užtikrinti bankų likvidumą. mažiau reikalavimų dabar nuosavojo kapitalo srityje, o e, ir atrodo, kad kreditai, kurie bus suteikiami, kainuos šiek tiek mažiau. Taip pat mes e, norėtume užtikrinti, kad būtų privalomai taikomas E, XBRL formatas, elektroninis formatas. Anksčiau e, tas formatas buvo taikomas. Jį, vadina, e, jį vadiname Extension Business Reporting Language, sutrumpintai vadinamas XBRL. Bet dabar, jeigu būtų tas formatas taikomas labiau išplėstai e, galėtumėm pasiekti įvairių tikslų. E, įvairioms instancijoms galima elektroniniu būdu siūsti įvairius dokumentus bei duomenys ir tai pagelbės ne tik tai statistinė prasme, ne, tokiu būdu galės e, pasinaudoti ir mokesčių inspekcijos atsiskaičiuodamos reikiamus mokesčius. Aišku, tokiu būdu viskas supaprastėtų ir manau, kad toks formatas po keleto metų, sakykime, nuo 2018 metų, po šešerių metų, jau būtų naudojamas visuotinai. Tam reikės atitinkamo pasirengimo. Kitas punktas. speciali deklaracija, kurią turi teikti šalis. Jau praeitie su tokia deklaracija buvo susidurta, tačiau pirmiausia ėjo kalba, kalba apie e, kai, kuria, kai kurias e, įmonės e, išgaunančias naftą arba apdarojančias medį. Taigi buvo susidaręs toks įspūdis praeitįje, kad tose sritise, tose šalise e, klesti kyšiai ir juodoji buhalterija, tad reikėtų daugiau, daugiau e, skaidrumo e, gavybos pramonėje. Įvairios šalis jungiasi į iniciatyvą, kuri vadinasi ITIE, e, kuri siekia didesnio skaidrumo e, gavybos būtent pramonėje. Todėl šis pasiūlymas nusipelna mūsų paramos. Komisija norėtų, kad visos e, biržoje biržos priekybos sąrašus esančios bendrovės ir visos įmonės, kurio apyvarta didesnė negu 40 milijonų, būtų įtrauktos. Mes norime didesnio skaidrumo ir kad šis pasiūlymas plėstųsi dviem kryptimis. Pirmiausia, nereikia ribotis vien tik tais biržos priekybos sąrašuose esančiomis bendrovėmis, reikia taip pat ir į tas įmonės atsižvelgti, kurios, kurių ten tuose sąrašuose nėra, bet kurios yra didelės. Taigi reikėtų atsižvelgti į visą eilę kriterijų vis tik tais. Ir kita vertus norėčiau pasakyti, kad jeigu e, siekiame, kad deklaraciją pateiktų kiekviena šalis atskirai, nereikia ribotis vien tik tais gavybos pramonė, nes e, korupcija bei kyšiai klesti ir kitose pramonės šakose. Jeigu, sakykime, pasižiūrėsime į Vokietijos pavyzdį, Bosch įmonė. Nėra e, biržos priekybos sąrašuose. Yra tiksliau. O, o Siemens nėra. Bet e, nei viena iš tų įmonių neapsaugota nuo korupcijos. Tad, tad reikėtų, kad tas principas, kada įmonės rašo E, tiksliau šalis rašo deklaracijas atskirai, apimtų ir tas įmonės, kurių nėra biržos priekybos sąrašuose. O taip pat, aišku, reikėtų galbūt e, surašyti sektorius, į kuriuos reikėtų atkreipti didesnį dėmesį, e, investitoriams būtų aiškesnė situacija. Aišku, suprantu, kad darbo tai pareikalaus daugiau, bet didelės įmonės veikia įvairiose valstybėse, keliose valstybėse, turi savo filialus, kurios veikia pagal tam, tikrus, pagal tam tikras teisinės taisyklės ir, ir teisinė prasme jos privalo turėti, e, daryti savo deklaraciją, pateikti savo deklaracijas. Jeigu filialas, jeigu dukterinė įmonė yra, priklauso kažkokiai tai dideliai įmonių grupiai, tai reiškia, kad tas darbas administracinis, kurį reikės atlikti, yra netoks jau ir didelis, kadangi jis bus atliekamas vienu metu. Dar yra ir tokių atvejų, kada korupcija nebūna iki galo įrodin, įrodyta. Bet, sakykime, tokios sumos, kurios yra didesnės už 100 tūkstančių eurų, yra jau atkreipiamas dėmesys. Reikėtų atkreipti dėmesį ir į tokias sumas, kurios e, siekia 50 tūkstančių eurų, sakykime, tai kalbu, kalbu apie, e, apie, čia turiu galvoje įmonės, jeigu tokiomis sumomis operuojama, reikėtų atkreipti dėmesį į tai, ar nėra ten kažkokios tai pasitaikančios korupcijos. Dabar eikime prie reikalo esmės. Now, uh, Sirpa Pietkanin to present. Ačiū dabar uh, Sirpa Pietikanin pristatys savo nuomonę. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegai Lincui už labai sėkmingą bendradarbiavimą. Mes glaudžiai dirbame kartu, rengdami šiuos pranešimus. Daugelis uh, elementų yra susiję ir mūsų tikslas yra vienas - suvienodinti apibrieštis, vienodai taikyti savokas abiejose srityse. Pirmiausia, skaidrumo direktyva. Labai gerai, kad vykdoma peržiūra ir siekiama glaudesnio suderinimo. Yra keletas labai teigiamų elementų. Pirmiausia, komisija žada, kad bus supaprastinta prieiga prie reguliuojamos informacijos. Yra rengiami techniniai kriterijai, kuriais remiantis galima gauti reguliuojamą informaciją. Yra kalbama apie centrinius prieigos punktus ir na, kai kalbame apie informaciją ar apie ataskaitas pagal atskiras šalis ar kitokią informaciją, nacionalinės sistemos e, labai skirtingos ir dėl to reikiamą informaciją dažnai gauti yra sunku. Taigi, siekiant skaidrumo, labai svarbu panaikinti šias kliūtis ir sudaryti galimybę suinteresuotams asmenims gauti reikiamą informaciją. Būtina įsteigti tos centrinius informacijos prieigos punktus. Dar vienas teigiamas dalykas tai, kad atsisakoma ketvirčio ataskaitų. Tai yra susiję ir su naštos mažoms ir vidutinėms įmonėms mažinimu ir komisija jau yra apskaičiavusi maždaug ir galimas e, sutaupyti lėšas, tad apie 60 tūkstančių eurų sumažėtų našta mažoms ir vidutinėms įmonėms dėl to, kad atsisakoma ketvirčio ataskaitų. Ir aišku, svarbu įmonėms e, atlikti ne vien ketvirčio vertinimus, bet galbūt vertinti ilgalaikę veiklos perspektyvą ar vertinti ilgesnę veiklą. Tai geriau pačioms įmonėms ir rinkai. Toliau, dabartinėje direktyvoje nėra kalbama apie kai kurias finansinės priemonės kurios suteikia tam tikrų finansinių interesų ir privilegijų. Ir dabar siekiama keisti šią padėtį. Komisija siūlo plėsti taikymo sritį ir teikti informaciją apie kontrolinių akcijų paketą ir taip pat teikti informaciją apie, ne vien apie akcijas, bet ir apie kitas finansinės priemonės. Dar kiti svarbus pasiūlymai komisijos būtent siūloma suderinti apibrieštis Siekiama suderinti šios direktyvos savoką su MIFIR reglamento savokomis. Ir galiausiai svarbus yra pasiūlymai dėl sankcijų. Reikia tobulinti dabar esančių sankcijų mechanizmus ir derinti juos su piknaudžiavimo, kovos su piknaudžiavimo rinka mechanizmais ir atitinkamais teisės aktais. Dar vienas svarbus klausimas, apie kurį jau buvo kalbėta, tai politinis klausimas, sakyčiau, būtent ataskaitų teikimas pagal valstybės narės. Kaip žinote, dabar įmonių. Iš jaunių nereikalaujama teikti informaciją, teikti finansinės ataskaitas pagal šalis. Ir Ponas Klins jau aptarė galimus piknaudžiavimo atvejus su tuo susijusius, bet yra ir kitų galimų pažeidimų, pavyzdžiui, nustatant um, sandorių kainas. Yra ir šioje srityje piknaudžiavimo atveju. iš tikrųjų nevienodos veiklos sąlygos, dėl to mm, susidaro įmonėms nevienodos sąlygos būtent dėl egzistuojančių spragų šioje srityje. Ir galiausiai svarbiausias, ko gero, klausimas Čia yra susijęs su gavybos pramonė ir miškų mm, ruošo sektoriumi, medienos ruošos sektoriumi. Aišku, tai ne vieninteliai sektoriai, kurie susiduria su problemomis. Problemos yra platesnio masto. Ir mes, kaip ir komisija, siūlytume, kad reikėtų plėsti taikymo sritį ir įtraukti visas įmonės ir esančias biržos sąrašuose ir ne. Nes priešingų atveju susidarytų ne vienodos sąlygos tarp tų įmonių, kurios yra biržos sąrašuose ir tų, kurios nėra. Biržos sąrašuose jau buvo minėta, čia buvo ir Siemens, ir kitos įmonės Na ir mes su ponu Klinsu diskutavome apie tarp valstybinių ribų klausimą. Aš pasisakyčiau už tai, kad, už tai, kad būtų nustatytos žemesnės ribos ir nepasisakyčiau už siūlomą ribų didinimą. Todėl, kad iš tikrųjų patronuojamosios įmonės gali pasinaudoti ar piknaudžiauti esamais mechanizmais, jeigu būtų nustatytos per didelės ribos. Ir dar viena problema, jei pažvelgtume į miškininkystės sektorių. Čia dirbančios įmonės kartais nuomoja plotus ar įsigyja labai nedidelius plotus ir jeigu bus taikomos didesnės ribos, tai jos nebūtų taikomos didžiai daliai miškininkistės sektorėje veikiančių įmonių. Tai nemanau, kad ribų didinimas būtų protingas sprendimas. Tokie būtų pagrindiniai klausimai. Na ir dar aš kalbu apie bendrus informacijos teikimo ar pranešimų teikimo reikalavimus, kad jie būtų kaip įmanoma labiau suderinti. Ir manome, kad nebu, negalima kalbėti vien tik tai apie gavybos pramonę ir minėti vien, vien tik tai gavybos pramonės skaidrumo iniciatyvą. Ačiū. Turiu du sąrašus šešėlinių pranešėjų. Pirmiausia, pirmasis šešėlinių pranešėjų sąrašas, paskui antrasis Pirmiausia, G. Mitchell. Thank you, Chairman. I wonder if I may. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau atsiprašyti, bet turėjau bėgti į posėdį 11 valandą, tačiau norėčiau sakyti pastabas abiems pranešėjams. Aš bendrai kalbant galiu pritarti tam požiūriui, kuris buvo išdėstytas pono Klins. Džiaugiuosi kad kalbam apie tai, kad reikės taupyti. Reikės peržvelgti pasirinktas nuostatas, kad nebūtų e, kad būtų padaryti pakeitimai. Na, mažos ir nes įmonės pralaimė, jeigu procedūros yra pernelyg biurokratinės. Dėl to mes su paprastinimo iniciatyva remsime komisiją, susilauks visokios mūsų paramos. Pramonės, išgaunamosios pram, gavybos pramonės rytyje nevaidina svarbaus vaidmens e, mažos ir vidutinės įmonės, todėl joms našta galėtų būti supaprastinta. Džiaugiuosi tuo, ką sakė kolega Klins apie įmonės, kurių akcijomis biržoje neprekiaujama. Tai tebelieka pakankamai didelis skaičius ir reikėtų šios duomenys dar peržiūrėti. Aš esu vystimosi komiteto narys ir norėčiau pasakyti štai ką. Gali atsitikti taip, kad bus griebiamas į korupcijos priemonių. Kavybos pramonės ryties sako, taip pasako dažniau nei kitur. Man padarė įspūdį tie argumentai, kuriuos pasitelkė tos pramonės šakos atstovai. Sakoma, kad neįmanoma parengti apskaitos remiantis paprastai pateiktų vienu ar kitu projektu. Jeigu, pavyzdžiui, apskaitininkas man negalėtų pasakyti, kiek yra vertas mano projektas, kiek jis kainuos, man būtų tikrai sunku, tai čia būtų neįmanoma dirbti tokiomis sąlygomis. Mes turime kalbėti apie socialinės rinkos kūrimą, suprantama, bet mes kalbame apskaitos direktyvas. Manau, kad didelė dalimi paslaugų teikimo įmonės ne visai suprato, apie ką mes kalbame. Aš manau, kad Visi turi prisimti jiems tenkantį vaidmenį. Visi turi prisimti jiems tenkančią atsakomybę ir nepritarti elgesiu, kurį suteršia korupcija. Na, suprantu, kad gavybos pramonėje uždirbama daug, kad svarbu kurti darbo vietas, kad svarbu vystytis ekonomiškai, tačiau negaliu pritarti tam, kad ir toliau būtų taikomos tokios, na, nelabai garbingos procedūros. Maničiau, kad gavybos pramonės įmonių srityje reikės apsitvarkyti, kad jos nebeteiktų tų argumentų, kuriuos drįzavo teikti iki šiol. Manau, kad etikos aspektas čia yra svarbus, Ir čia mes kalbame ne apie kairiųjų ir dešiniųjų poziciją, mes kalbame apie įmonės, kad jos irgi prisidėtų prie mūsų tikslų įgyvendinimo ir kad skaidriau veiktų. Be abejo, kad pelno siekimas yra svarbus dalykas, tačiau pelnas turi būti uždirbamas garbingai, nes neįmanoma būtų remti alkaponės ar kitos mens, kuris mano, kad e, tikslas pateisina priemonės. Aš manau, kad turime šį klausimą spręsti iš esmės. O dabar, kad ir labai apgailestaudamas, turiu jūs palikti ir keliauti į kitą posėdį. Ten tikiuosi, kad sutarimo vienai par kitaip šiuo klausimu mes pasieksime. Be abejo, mūsų tikslas nėra dusinti pramonę, kadangi pramonės įmonės mus padeda kurti ekonomikos saugimą. Tiesiog norėčiau, kad būtų susitarta dėl tokios praktikos, kuri būtų visiems primtina, kuri būtų paremta aiškiais teisės aktais. Turime išlikti etiški, tvarkydami šio pavučio reikalus. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Udo Bulman. Leisime pasisakyti. Ačiū pirmininkė. Taip pat ačiū abiems pranešėjams, kolegai Mitchell kuris pabrėžia, kokia tai svarbi yra tema ir kaip svarbu ją rimtai nagrinėti. Tai nėra nereikšmingos, nereikšmingi pranešimai, lab, priešingai. Jau trejus metus mes diskutuojame dėl to, kad e, valstybių biudžetai būtų tvarkingi, kad duomenys būtų tvarkingai pateikiami, tai labai svarbu tarptautinėms rinkoms, o taip pat apskritai situacijai Europai, Europoje. Mes kaip parlamentas labai pabrėžiame, kad šis aspektas yra nepaprastai svarbus, tačiau atrodo, kad kalbant apie įmonių duomenis, e, pastangos ne visur dedamos tokios, kokios dėrėtų. O e, šiaip su skaičiais galima daugiau padaryti negu sumeluoti. Galima eksporto, importo duomenys klastoti ir tokiu būdu galima kažko, kažkaip spręsti apie e, turimas ar neturimas lėšas. Tai yra gyvybės ir mirties klausimas, nes mes pastebėjome, kad yra labai daug laksizmo šioje situacijoje ir to negalima toleruoti daugiau nei vieną dieną. Tad Pranešėją remiame, o pranešėjus sako, kad šis klausimas yra pirmos svarbos. Tai, apie ką čia yra kalbama, tikrai nesudarys kažkokių papildomų, papildomos naštos e, įmonėms, mažoms ir vidutinėms. Tad reikėtų labai pasistengti, kad iškraipimo tuose sektoriuose liktų kuo mažiau netrukdyti mažoms ir vidutinėms įmonėms plėstis. Ir reikėtų stengti žiūrėti, kas vyksta tarptautiniu lygmeniu bendraujant toms mažoms ir vidutinėms įmonėms. O komisija siūlo kad būtų taikomos delegacijos kiekvienai šaliai atskirai. E, manau, kad tai yra iš tiesų būtina, remiu tokį požiūrį. O dar reikėtų pasižiūrėti, ar tik negalima būtų išplėsti taikymos ryties dar toliau negu siūlo komisija bei pranešėjas. O dėl maksimalių sumų kaip sakė Gay Mitchell, reikėtų pasižiūrėti dar. Nes jeigu nustatysime per didelės tas maksimalias sumas, tai gali labai daug dalykų praslysti prokis, taip kad e, tikiuosi, kad pasieksime gerų rezultatų šiame darbe. Nuo žaliųjų frakcijos, sako pirmininkas, prašom pasisakyti. Dėkoju. Aš susitelksiu ties e, ataskaitomis šal, nuo šalių, kiekvienos šalies at, at, at, atskirai. Tai labai svarbi tema. E, dabar kalbama apie, sakykime, besivystančią šalis. Visi turi galvoje skaičius, e, fiskalinės e, fiskaliniai nuostoliai, kadangi mažai skaidrumo tose besivystančiose šalyse yra daug didesni, dešimt kartų didesni negu išsivyščiusiuose šalyse. Taigi, kai, e, e, kai kalbame apie e, išsivyščiusią šalis, tai turime galvoje dešimt kartų mažesnės sumas. Ir dabar e, tose šalyse, e, kurios mažiau išsivyščiusios ir į kurias keliasi įmonės dirbti iš Europos, tikrai yra labai daug finansų e, mokesčių vengimo ir su tuo reikėtų doroti. Mums vis, išsivyščiusioms Europos šalims fiskalinis klausimas yra be galo svarbus. S spaudoje kiekvieną dieną skaitome, kad multinacionalinės įmonės, nepaisant pelnų, nemoka jokių mokesčių, nes yra kažkokia juodoji buhalterija ir visiškai neaišku, kaip viskas yra panaudojama, kaip paskirstomos tos lėšos legaliai ar nelegaliai. Prancūzijoje e, audito rūmai, kurios e, e, pasakė, kad E, didelės įmonės, kurios yra biržos sąrašuose, e, moka 15 procentų, ta tarpu mažos įmonės 25 procentus. Viskas yra padaryta didelių įmonių labui ir manau, kad e, tekstas yra tikrai geras, tai yra puikia iniciatyva iš Europos komisijos pusės ir mes visiškai remiame E, pakeitimus, e, remiame tai, kad reikėtų išplėsti tekstą į visus, tekstą į visus sektorius, ne tik tais miško bei gavybos pramonėje tas tekstas turėtų galioti, bet ir kituose finansiniuose sektoriuose, uosto valdymo sektoriuje, sakykime, Afrikoje. Aš tikrai nematau, kodėl mes turėtumėm apriboti skaidrumą e, kažkokiu tik tais vienu arba dviem sektoriais. E, Kitas dalykas, mes remiame tai, kad reikia įvesti tokius kriterijus, kurie užtikrintų tikrą saugumą. E, sakykime, yra kai kurie kriterijai išvardinti 23 pakeitime, bet nematau jokio fiskalinio elemento čia atspindėto. E, iki, iki mokesčių, po mokesčių, mokesčių dydžio ir panašiai, manau, kad tuos abu du sektorius Volfo pakeitimus bei komisijos tekstą apjungus kartu, galima gauti labai neblogą rezultatą ir pasiekti visai neblogą skaidrumą. E, kaštų klausimas, kaštų argumentas nėra svarus argumentas. Didelės įmonės turi tam tikrą informaciją ir su ta informacija jie gali atitinkamai planuoti savo mokesčius. Labai sunku tą informaciją paviešintis. Neaišku, kur galima uh, tą informaciją paskleisti, ar ji turi būti visiškai vieša, ar tik tai siunčiama fiskaliniai administracijai, kad būtų galima iškraipyti konkurenciją su neeuropinėmis įmonėmis. Tai dėl to dar galima diskutuoti. Bet vis tik tais tą informaciją reikia siūsti, ar tai konfidencialiai, ar, ar nekonfidencialiai, viskas skaidrumo e, išsaugojimo vardan. Dar dėl ko norėjau pasisakyti, dėl dydžio kriterijų. Jau daug kas pasisakė šio klausimo. Aš tikrai nematau priežasčių, kodėlgi galima būtų dabar keisti tas sumas, e, tas, tuos apibrėžimus, e, maksimalias sumas, ribas, kuriomis, kurios buvo nustatytos apibrėžiant, kas yra maža įmonė, kas yra didesnė įmonė. Dabar Volfkins pakeitimas. Tai yra taip pat susijęs su 23 pakeitimu. Čia tu e, nustatai tam tikras sąlygas kad deklaracija taptų privaloma. E, A ir B dalyse tai yra pasakyta. Jeigu e, norime, kad tas tekstas būtų realiai taikomas, tai nereikia vien tuo apsiriboti. Jeigu norime išvengti problemų su advokatais bei audito kompanijomis reikėtų vengti nustatyti tokių taisyklių, kurios, kuriuose yra e, išdėstomi, e, išdėstomos teis, teisiniai aspektai, nes tokiu būdu viena ar kita įmonė, turinti tokį ar kitokį statusą, galės visokiojopai tokius e, nustatymus apeiti. Taip kad jeigu e, tokius dalykus nustatinėsime, tai bus tarsi balos čaižymas botagu ir tikrai didesnės reikšmės netulės, neturės. Ačiū. Next on the list is uh, Dirk Epping. Uh, you, two... Dėkoju, ponė pirmininkė. Apskaitos direktyvos dėl individualių finansinių ataskaitų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų nuo 99, 78 nu, ir 93 yra galiojančios, buvo pateikti pakeitimai. Ir tiesiog tai yra toks sumuštinis, kuris yra su tiek daug sluoksnių ir kuris yra tikrai sprangus nuryti. Nes um, matome, kad laikomasi kitokio požiūrio. Dabar siekiama sumažinti maštą, naštą mažoms ir vidutinėms įmonėms. Tad iš tiesų paprastinti yra ties laikas. Paremčiau apskaitos direktyvos peržiūrą, kur siekiama sumažinti administracinę naštą. Komisija teikia siūlymą, kurio tikslas yra užtikrinti pateiktų duomenų palyginamumą, kad būtų Taip pat stengiamasi pateikti pakeitimus, kurie būtų susijęs su gavybos pramonės įmonių skaidrumu. E, kolega Klins šiandien išdėjo kažkurios siūlymus. Pritariu pranešėjų dėl to, kad yra pirmininkas prašo skaityti lėčiau. Pritariu pranešėjui dėl ES lygmens e, mažoms ir vidutinėms įmonėms, nes įmonėms tai gali būti naudinga. Kolega Klins mato netgi daugiau galimybių komisijai, nes siūloma mažinti biurokratinę naštą. Nes ponas Klins žino puikiai sritį, apie kurią kalba. Siūloma mažinti nacionalinius skirtumus. Ir be abejo, jo siūlomos priemonės gali būti veiksmingos, mažinant administracinę naštą. Pone pirmininkė, norėčiau tarti žodį ir dėl kito dalyko, dėl mokėjimų vyriausybėms. Aš manau, mums svarbu išvengti moralinės naštos, bet neįgdėlės Europos Sąjungai. Įmonės, kurios dirba gavybos srityje, taip pat turėtų būti skaidrios ir elgtis sąžiningai. Mes galime kalbėti apie ES įmonių skaidrumą ir sąžiningumą. Pavyzdžiui, yra tokių įmonių, kurios veikia Kinijoje ir kurios yra ESBO narės ir kurioms gali ir netekti, nesant reikiamų taisyklių, pateikti ataskaitų finansinio apie savo veiklą. Tos įmonės gali tiesiog iškelti savo veiklą į tą šalis, kur skaidrumo mažiau. Tokia mm, poziciją dėsto skeptikai. Ir iš tikrųjų gali kilti klausimas, ar bus efektyviai kovojama su korupcija, e, siekiant užtikrinti geresnės ataskaitas. Jeigu tikslas yra kovoti su korupcija, tai šis E, teisės aktas turėtų ko gero padėti. Bet e, tas faktas, kad reikia e, atsiskaityti už visus banko pavedimus ar visus sumokėtus pinigus, ar nereiškia, kad tai užkirs kelią korupcijai. Pavyzdžiui, Angola yra šalis, kurie eksportuoja naftą, tačiau iš Prancūzijos įmonių, tokių kaip Total, pavyzdžiui, gauna kišius E, net vyriausybės nariams tie kyšiai buvo duoti. Ir e, kaip e, tuomet atsiskaityti už kyšiams sumokėtų pinig, sumokėtus pinigus. Mes juk nežinome, kaip tie pinigai iš tikrųjų buvo panaudoti, įmonė atsiskaito už juos kaip nori. Labai svarbu, kad būtų tos ataskaitos detalius, įmonėms yra papildoma našta. Tačiau tos mūsų reikalavimai bus papildomos ataskaitos, nebūtinai bus gera priemonė padedanti kovoti su korupcija nes tos ataskaitos ne visuomet padeda pasiekti norimo rezultato. Todėl siūlyčiau, ponė pirmininkė, kad pranešėjas dar pasižiūrėtų, koks yra santykis tarp siekiamo tikslo, kuris keliamas pasiūlyme, ir e, siūlomų naudoti įstatyminių priemonių, teisės aktų priemonių, nes galiausiai čia mes turime pirmiausia siekti kokybiško teisės akto prieimimo, tokio teisės akto, kuris veiks prieimimo, kad nebūtų dirbama tuščiai patagų čiaižoma bala, kitaip tariant. Miguel Portas. Kolega Miguel Portas, prašau. Yeah. No, yeah. Okay. Case, I... Jo nėra. Tai tuomet pereiname prie antro kalbėtojų sąrašo. Kolega Haglund ir paskui kitiems teiksime žodį pasakyti. Um, yeah, well, Sven, the... Sven vėliau galės tarti žodį. Pirmininko komentaras. Skaidrumo trūkumas, neteisinga kainodara ir, ir daugelis kitų dalykų yra neteisėti. Tai iškraipo rinkas. Kaip mes sakėme, konkurencingos įmonės e, turi konkuruoti nesažiningomis sąlygomis, e, jeigu dirba tame pačiame sektoriu kaip ir įmonės, kurios pasitelkia tą neteisingą praktiką. Tad pritariu e, tai sistemai, kai siūlomas parengti ataskaitas kiekvienai šaliai. Svarbu, kad tie sprendimai pasiektų trečiojo pasaulio šalis. Čia reikėtų įtraukti į šią sistemą ir gavybos pramonės įmonės ir kitas įmonės, ar jų akcijomis prekiaujama biržoje ar ne. Taip, tos taisyklės turėtų būti taikomos visoms įmonėms. Gavybos pramonė yra unikali ir tai dažnai, dažnai ta pramonė yra susijusi su įmonių darbu mažiau išsivyščiusiuose šalise. Mes Turime jau gavybos pramonės e, įmonių skaidrumo direktyvą. Ir dabar mes su, suvokiame, kad čia yra kalbama pirmiausia apie gamtos išteklių naudojimą. Tad turime pripažinti, kad tos įmonės vaidina labai specifinį vaidmenį. Svarbu kad tos taisyklės nebūtų pernelyg supaprastintos. Įmonėm taikomi standartai turi būti tokie, jos turėtų skelbti, ką jos moka, o vyriausybės atskleis informaciją apie tai, kokius, kokius pinigus iš įmonių gauna. Pavyzdžiui, gavau informacijos iš vyskupo Tanzanijoje dirbančio ir jis sakė, kad 150 milijardų dolerių per metus tiek kainuoja korupcija Afrikai. Na, dėl to būtent tie du pranešimai, apie kuriuos diskutuojam šiandien, yra labai savalaikiai, reikiamų standartų ekonomijai veiklai nustatymas yra tikrai sveikintinas. Ačiū. Kitas kalbėtojas Karl Aglund. Jo regis nėra, tačiau jį pavados kolega. Today, so he, e, Kolegų šiandien nėra, jis manęs paprašė pasisakyti jo vardu. Jis pateikė savo pastabas raštu, taigi aš tiesiog pasinaudosiu tuo rašytiniu tekstu. Pirmiausia, jis pritarė tam, kad reikia derinti skaidrumo reikalavimus kiek įmanoma ir siekti mažinti administracinę naštą, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ir uh, Jis mini, pavyzdžiui, ketvirčio ataskaitų reikalavimo panaikinimą ir panašiai. Jis taip pat e, pritarė tam, kad būtų išplėsta taikymo sritis ir kad būtų teikiama informacija apie kontrolinius akcijų paketus ir kad būtų teikiama informacija taip pat ir apie išvestinės finansinės priemonės. Taip pat jis nurodo tam tikrų pavojų susijusių su sankcijomis. Iš esmės jis pasisako už tai, kad būtų suderintos sankcijos, tačiau išsako abejonių dėl labai aukštų kai kurių sankcijų lygių ir kad tos e, sankcijos gali būti taikomos fizinėms asmenims. Jis e, mano, kad e, reikėtų čia numatyti daugiau lankstumo nacionalinių lygmenių ir kad turėtų būti vadovaujamasi proporcingumo principų ir kad nebūtų kertamasi su baudžiamąją teisę, baudžiamosios teisės nuostatomis įvairiose valstybėse narėse. Žinome, kad Skirtingos valstybės narės turi skirtingas baudžiamosios teisės nuostatas, taigi būtų sunku visiškai suderinti e, šį klausimą. Ir dar yra pateikta pastabų dėl ataskaitų pagal šalis. Iš esmės jis pritarė tam, kad tokios ataskaitos reikalingos. Tik e, atkreipia dėmesį į tai, kad yra tam tikrų skirtingų nuomonių dėl to, kaip jos turėtų būti teikiamas ir kokios jos. Jos kaip jos turi atrodyti. Yra tam tikrų aspektų, apie kuriuos reikėtų toliau kalbėti. Pavyzdžiui, apibrieštis ir ribos, tai jau buvo šiandien minėta. Taip pat apie kokius mini, e, mokėjimus reikia pranešti. Taip pat e, jis pabrėžia, kad reikia užtikrinti vienodas veiklos sąlygas. Tai tokios yra pagrindinės pastabos ir dar Jis vėliau mini ir tarptautinius apskaitos standartus, kurie mm, šiandien čia jau buvo minėti. Ir na, aš manau, kad iš tikrųjų mažų mažiausiai keista, kad ne mm, viena ES valstybė narė kol kas neprisijungia prie šios iniciatyvos. Ačiū toliau žalieji. Gerne nochmal einige Anmerkungen machen zur. Brangus kolegos, aš visai norėčiau sugrįžti prie buhalterijos e, direktyvos ir pasakyti tai, ką sakė Veskalkofe. Aišku, direktyvos projekte yra tam tikrų patobulimų, tačiau šalia viso to yra ir kitų dalykų. Kai kurios valstybės narės E, patirs labai neigiamos įtakos mažose bei vidutinėse įmonėse. Norėčiau prie kai kurių klausimų sugrįžti e, konkrečiai. Šeštas straipsnis. Pagal dabartinę versiją valstybės narės gali įvertinti investicijas bei galimybės naudoti TFAS. Manau, kad tai nėra gerai daugeliu mažųjų ir vidutinių įmonių tai nėra pritaikyta ir naujo vertinimo taikymas tikrai nebūtinas. Tad čia e, susiduria valdymo principai ir palyginimo principai, e, kalbant apie Europos bendrą balansą. Taip pat e, pelno perskirstimas, įvertinimas, nes e, ne, negalima visko įvertinti iki galo, kadangi neparduota buvo produkcijos tiek, kiek turėjo parduoti. Ir e, kriterijai, kadangi ne vienodi, tad ir straipsnį būtų galima išbraukti. Jeigu to padaryti neįmanoma, tai reikėtų padaryti bent jau taip, kad tas naujas vertinimas būtų susijęs bent jau su priekybos draudimu. Septintas straipsnis. Pagal jį valstybės narės gali vertinti e, finansinius instrumentus, kada tik e, jos tą susigalvoja. E, manau, kad tai kelia labai nemažai rizikos. Sakykime, pra, pelnas ir pajamos gali būti traktuojamos skirtingai. Ta straipsnį geriausia būtų išbraukti ir mažoms ir vidutinėms įmonėms tai e, labiausiai būtų geriausia. Antras straipsnis. E, daugelis dalykų eina per deleguotosius aktus, anksčiau tai buvo galima padaryti tik labai ribotai, tad čia reikėtų irgi pagalvoti, ar tik neįraž... nereikėtų įrašyti peržiūrėjimo sąlygos, o galbūt ir išbraukti iš vis šitą dalyką. Mes kartu su Volfu bandėme žiūrėti, kad e, tie straipsniai nebūtų taikomi e, mažos ir vidutinės įmonės ir kad ne, nepakenktų mažoms ir vidutinėms įmonėms bei skurdžiausiams sluoksniams. Uh, Dėkoju. Buvo imtasi iniciatyvos siekiant užtikrinti geresnės skaidrumo direktyvos taikymą. Iš tikrųjų yra laikas teikti e, visokio Europą informaciją apie apie akcijas, vertybinius popierius ir nes jeigu to neįgyvendinsim, mes galime užmiršti visus kitus skaidrumo direktyvos elementus. Taip pat labai svarbu paskelbti apie, bals, apie tai, kas, kas balsuoja didžiosiuose įmonėse ir priima sprendimus. Pranešėjas minėjo, kad čia spektras svarbus. Dabar dėl būtinybės atskleisti informaciją susijusią su pajamomis įmonės. Aš manau, kad mums iš tikrųjų yra labai svarbu žinoti, kokia yra įmonės būklė. Mes turime visada patikrinti, ar įmonių teikiama informacija yra tikra. Komisija pasiūlė atsisakyti ketvirčio finansinių ataskaitų ir mes Manome, kad mažoms ir vidutinėms įmonėms tai turėtų būti palengvinimas, bet toms, kurios nori tą daryti, jos galės daryti ir toliau, atspindėdamos reikiamus duomenis, rengdamos tokias ataskaitas arba įtraukdamos į kitas ataskaitas, bet joms tai nebebus būtinybė. Mes galime sutikti su tuo, kad nacionalinės administracijos struktūros uh, žengtų toliau. Manau, kad ši aptariama sritis turėtų būti nacionalinės kompetencijos sritis. Manau, kad balsavimas įmonėje yra svarbus dalykas ir svarbu, kad balsavimo teisė nebūtų atimama automatiškai. Galbūt reguliuotojai galėtų užkviesti įmonės atstovus reikalui esant ir paklausti, kodėl nebuvo parengta reikiama ataskaita. Dabar dėl ataskaitų kiekvienai šaliai. Manau, kad turėtume neskubėti. Daugelis žino, kad aš nepritariu šią iniciatyvą. Na, politinių požiūrių aš nesu visais, esu tos pačios nuomonės, tačiau pasisakau už skaidrumą. Tačiau nereikia per nelik daug biurokratijos ir per nelik didelės administracinės naštos. Manau, svarbiausia yra, kad priemonės būtų labai tikslingos ir padėtų pasiekti norimo rezultato. Reikėtų dar peržiūrėti tai, reikėtų numatyti taip pat peržiūrėjimo sąlygą šio siūlymo dokumentų po keleto metų, o dabar dėl gavybos pramonės įmonių turėtume pamastyti apie galimybę šį teisės aktą išplėsti, kad jis apimtų ir kitas įmonės. apskaitos direktyvos kontekstas taip pat yra svarbus. Aš apie tai kalbėjau su pranešėju. Turime pasakyti, kad yra visai yra dalykų, dėl kurių mes sutarėme. Su kolega Jons mes sutarėme, mes neišspręsime gal visų pasaulio problemų, tačiau turime užtikrinti, kad galėtų pasinaudoti savo galimybėmis ir kitos naujai ekonomiškai iškylančios šalis, tokios kaip Kinija. Politikams kartais tenka priimti nepopuliarius sprendimus. Prieš keletą metų aš dar buvau dėstytojas ir viename iš modulių aš skaičiau paskaitą apie korupciją. Turime suprasti, kad korupcijos lygis ne visur yra vienodas. Galime kurti komitetus, komisijas ir taip toliau. Nigerijoje DAŠ tokia komisija veikia. Studentai iš to šalies man papasakojo, kad tai yra imperialistinė savoka ir kad mūsųse tai yra priimta. Pavyzdžiui, kai jūsų šalį atvyksta žmonės ir jūs juos priimate, pakvietę, turite būti labai atsargus ir išsiaiškinti, kas laikoma korupcija pas jūs ir pas juos ir kas ne. Tad be abejo, Gavybos pramonės įmonių skaidrumas yra svarbus dalykas. Diskutavau su kolegomis iš žaliųjų frakcijos. Jie mano, kad aš imperialistiškai žvelgiu į pasaulį, tačiau ankstesnį klausimą nagrinėjant buvo nuspręsta na, nediskutuoti apie besivystančią šalis, nes neva pranešėjai šių klausimų nesidomi tuo tarpu. Dabar matau, kad žalieji tobi šalimis pradėjo domėtis, tad man džiugu matyti tokį pasikeitimą. Nes galime susidurti su situacija, kad bananas tik iš išorės atrodo žalias, o viduryje yra prinokęs arba atvirkščiai. Dėkuoju. Uh, Mrs. Sanchez Presedo. Pane Sanchez. Intervenciones y... Ačiū, jau daug kas pasisakė ir daug kas pas, išsakė savo komentarus, buvo trumpi komentarai. Man labai patinka šita iniciatyva, jinai eina teisinga linkme. E, dabar dėl e, mažų ir vidutinių įmonių. Jas reikėtų paskirstyti, pas, e, paskirstyti tenkančių tikrųjų toms įmonėms. Ir labai svarbu atsižvelgti į tai, kad reik, turi būti nustatytos tikros ribos. Uh, Taigi, sakiau, kad kalbėsiu labai trumpai. E, šita iniciatyva yra teisingai orientuota ir skirta mažoms vidutinėms įmonėms, reikia supaprastinimo, reikia proporcingumo e, ir taip pat būtina nustatyti tam tikras e, ribas, kad būtų galima nustatyti uh, palyginamumą e, įmonių, palyginamumą vidaus rinkoje e, ir čia, čia neturi būti e, kažkokio neskaidrumo arba teikiama informacija, kurios negalima palyginti. Taip pat dėl informacijos iš kiekvienos šalies atskirai. Taip iš tiesų tas tikslas yra siektinas e, ir tą reikia daryti. Visi pran... Visi pranešėjai sutinka su tuo, kad tai yra gana platus reikalavimas ir kad reikia vengti regu, reguliavimo nelik didelio išimčių taikymo. E, kai kurios taisyklės, kurios taikomos trečiosios valstybėse, gali privesti prie didelio neskaidrumo. Tad reikėtų e, pasižiūrėti ir pakankamai griežtai viską įvertinti. Um, <clears throat> Ar būtų daugiau pageidaujančių pasisakyti? komisijos atstovai yra posėdėje ir jie prašo žodžio. Ačiū pirmininkė, aš atstovauju vidaus rinkos generaliniam direktoratui. Dėkoju už galimybę pasisakyti, dėkoju pranešėjams ir šešėliniams pranešėjams už pasisakymus. Žinau, kad visiems aktualios ataskaitos pagal šalis Ir na, mes turime suprasti, kad pateiktas supaprastinimo pasiūlymas ir tas paprastinimas dar svarbesnis negu ataskaitų teikimo pagal šalis klausimas. Aš um, iš tikrųjų norėčiau pabrėžti, kad siekiama didžiulio supaprastinimo kuris palengvintų gyvenimą bent penkiems milijonams mažų įmonių Europoje. Dabar vyroja ekonominė krizė, taigi derinti ribas tinkamai numatyti teikiamas informacijos reikalavimus padės sumažinti administracinę naštą. Svarbu užtikrinti, kad būtų teikiama pagrindinė informacija, nes galiausiai visos įmonės turi veikti skaidriai. O kita vertus, Dabar reikalaujama teikti labai daug tokios informacijos, kurie nelabai reikalinga ir įmonės nesupranta, kodėl jūs turi ją teikti. Taigi ačiū visiems už pastabas, už pasižymėjau daug pastabų, kurias perdusiu kolegoms. Bet, na, aptarta pasiūlymo esmė ir džiaugiuosi, kad komitetas išsakė savo pritarimą. Kai kurie kiti išsakyti klausimai nėra tokie paprasti, kalbant, pavyzdžiui, apie elektroninės ataskaitas. Taip, galime sakyti, kad dabar techninės priemonės yra, taigi galima būtų teoriškai teikti elektroninės ataskaitas, tačiau problema ta, kad mes kalbame apie direktyvą, kuri turės būti perkelta į 27 valstybių narių teisės aktus. Taigi tai reikš, kad turės būti sukurtos 27 elektroninės kalbos atitinkami formatai, kurie tarpusavėje turės dėrėti. Tai galim tik įsivaizduoti, kokios bus su tuo susijusios sąnaudos. Tik aš ne prieš patį elektroninių ataskaitų principą kaip po tokį, bet manau, kad šį sumanimą bus sunku įgyvendinti ir galbūt esma galėtų pateikti savo nuomonę Iki šiol iš tikrųjų labai atsargiai žiūrima į tokį pasiūlymą ir Įmonės mums sako, kad nebūtų dar kol kas tam pasirengusios. O dabar dėl ataskaitų pagal šalis. Šio pasiūlymo tikslas, komisijos pateikto pasiūlymo tikslas, o komisijos atitinkamos tarnybos tikrai labai tiki šiuo pasiūlymu. Taigi tikslas yra kovoti su korupcija trečiosiose šalyse, kurios gamina naftą ir dujas. Iš tikrųjų, problema reali ir su to susijusios didžiulės lėšos. Taigi mūsų pasiūlymas paprastai pasakius padaryti atitinkamų pakeitimų. ES teisės aktuose, kurie leistų kovoti su korupcija tačiuose šalise. Ir būtent to ir siekiama pateiktais pasiūlymais. Taigi galime kalbėti apie ribas ir kaip jas teisingai nustatyti, kad jos būtų veiksmingos. Manome, kad įmanoma jas nustatyti teisingai. Pono Klinso nuomonėje yra dar ir išsakytas dar vienas tikslas, kuris e, nėra įvardintas komisijos pasiūlyme. Tas tikslas būtų mm, taip, siekti skaidrumo trečiose šalyse, bet taip pat ir siekti skaidrumo mūsų mm, pramonės sektoriuose ir ne vien gavybos sektoriuose, bet visose įmonėse, visose sektoriuose veikiančiose tarptautinėse įmonėse, jeigu aš teisingai supratau. Tai vėlgi reikštų, kad reikėtų kai kurioms įmonėms renkti apie 100 arba 120 ataskaitų pagal šalis, tam, kad būtų kovojama su mokesčių vengimu. Taip, komisija pritartų skaidrumo siekimui, tačiau turime užduoti savo klausimą ir apie tai kalbame ir mūsų poveikio vertinime, ar tai yra veiksmingas sprendimo būdas. Mes kalbame apie finansinės ataskaitas. Tai ar finansinės ataskaitos padės veiksmingai spręsti vengimo, vengimo mokėti mokesčius problemą? Galbūt mums reikalingos veiksmingesnės, labiau tiesioginės priemonės, o ne finansinės, finansinės ataskaitos. Gal iš tikrųjų reikėtų mm, kovoti su tais vadinamais mokesčių rojais ir veiksmingai bendradarbiauti su mokesčio administracijomis trečiosiuose šalise. Taigi mes turime atsargiai žiūrėti į visus šios klausimus. Keletas pasisakiusiųjų kalbėjo ir apie tai, kad kas svarbu ir komisijai, būtent svarbu užtikrinti vienodas veiklos savokas, sąlygas įmonėms. Iš tikrųjų yra nustatytos tam tikros taisyklės, pavyzdžiui, gavybos sektoriuje ir mes siekiame e, plėsti taikymo sritį. Vis dėlto, jeigu bus pritaikyt, pasinaudota pono Klinco pasiūlymais, tai gali atsitikti taip, kad e, mes nustatysime didesnius reikalavimus, negu kad egzistuoja bet kur kitur. Taigi mums tai kelia didžiulį susirūpinimą. Taigi, pirmiausia, mes sakytume, pradėkime nuo gavybos e, sektoriaus, nes čia sukasi didžiulės lėšos. Ir e, kai, kurios, ša, kai kuriuose šalyse, būtent šioje pramonėje, gavybos pramonėje sukūrėme apie 10-12 procentų BVP. Taigi mes turime pirmiausia pradėti nuo šio sektoriaus ir vėliau įvertinti poveikį ir laikytis proporcingumo principo. Um, Dėkoju. Apibendrinimui pranešėjams suteikime žodį. Ponas Klints. Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau visiems šešėliniams pranešėjams padėkoti už pastabas Atrodo, kad dėl siekiamų tikslų mes daug maž sutarėme. Aišku, reikia dar kai kuriuos klausimus patikslinti. Penki šimtai milijonų e, apyvartos, 25 milijonai projektams. Nežinau, ar tokie skaičiai geri ar blogi, reikėtų dar aptarti. E, reikėtų pakalbėti su žmonėmis dirbančiais konkrečiai tą darbą, remdamasis savo patirtimi galiu pasakyti, kad kiekvien, į kiekvieną projektą reikia atsižvelgti, priimant domen visus kaštus, kad E, viskas būtų teisingai atspindėta. Ir project reporting yra tiesi, e, tikrai e, norma. Mes kiekvieno projekto atveju visus skaičius pateikėme ir ati, visus kriterijus išpildėme. Visi elementai e, turi būti pateikti didesniam skaidrumui siekti. Kaip sakė Gay Mitchell, tai yra ne tik etinis klausimas, tad mes norime, kad šis projektas būtų privestas iki galo ir kad būtų užbaigtas sėkmingai. Mes nenorime, kaip sakė Dekaping, kad būtų, vadin, kad būtų pasiekta moral moral level stretching. Nes kalbama vis tik tais apie labai nemenkas sumas. Tos sumos ne visada yra panaudojamas pagal paskirtį, tačiau tai jau kita tema. Dabar dėl tų išimčių arba dėl to, kad galbūt reikėtų nebenumatyti kiekvienos šalies vertinimo atskirai, dėl to, kad būtų viskas daroma remiantis ne nacionalinėmis, o tartautinėmis e, nuostatomis. Manau, kad čia pakeitimų nereikia, nes jeigu būtų padaryti pakeitimai, tai tada tik viskas dar labiau susikomplikuotų reikėtų ko gero daryti remiantis e, nacionalinėmis taisyklėmis, nebent jeigu paaiškėtų, kad viskas labai brangiai kainuoja, tada reikėtų taikyti kitas taisyklės. Aš norėčiau pasipriešinti, kad būtų išbraukta 67 straipsnis. O dabar dėl komisijos pasisakymo. Žinau, kad komisija kritiškai žiūri į kiekvienos šalies deklaraciją atskirą Kodėl mes norime išsiplėsti už e, gavybos pramonės ribų, na, net nežinau. Paminėjau Bosch ir Siemens pavyzdį. E, nemanau, kad kitos įmonės negali veikti pagal panašų modelį, todėl manau, kad vis tik tais reikėtų išplėsti tos direktyvos taikymos sritį. Aišku, dėl to dar reikės padiskutuoti. E, sutinku su komisija, kad reikia vengti ES pramonę padaryti mažiau konkurencingą. Tačiau vis tik tais reikia e, padaryti taip, kad mes būtume pirmi kažką tai sugalvojant, kad, kad kiti mūsų neplenktų. Dėl taikymo gal reikės dar papildomai šešių metų, tačiau e, dėl elektroninių, e, elektroninio formato viskas pas mus atliekama, vis daugiau ir daugiau atliekama viskas elektroninėme formate, tad nemanau, kad šitas projektas turėtų tapti išimtimi. Dėl kiekvienos šalies atskiros delegacijos pamiršau pasakyti, kad tarptautinės delega, e, į, į, įmonės, net jeigu jos yra uh, joint ventures, jeigu jos, ventures, jeigu jos neturi kažkokiu tai autonominių dukterinių įmonių, jos vis tik tais turi tam tikrų skaičių, tam tikrų duomenų. 50, sakykime, veikia valstybė, veikia e, įmonė, 50 šimtai e, šalių. 50 veikia dukterinės įmonės autonomiškai, tad, o 50 pagal bendras taisyklės. Tad ten, kur autonomiškai veikia, tegul teikia savo e, ataskaitas, o ten, kur pagal įmonės e, bendras taisyklės, ten jau gali būti ir viena ataskaita, tad nemanau, kad čia būtų tai papildom, kažkokios papildomos E, naštos užkrautą. Turime pasinaudoti visais tais duomenimis. <coughs> Pone Petikainen, pirmiausia, ačiū visiems kolegoms už jūsų komentarus ir siūlymus. Apsiribosiu tik komentaru dėl deklaracijų kiekvienai šaliai. Pirmiausia, ir tai yra įtraukta į pakeitimus, yra tikrai labai svarbu, kad būtų aiškiai apibrieštas mūsų požiūris. Ir jeigu tai nekels problemų, reikia išsiaiškinti, tai nekels vidaus problemų įmonėms. Reikia išsiaiškinti, kad uh, ko, kokias vidaus apibrieštis įmonės jau turi. Kai bus jau aiškios apibrieštis, tuomet galėsime įmonėms taikyti kažkokias taisyklės. Kitas dalykas yra štai koks reikėtų, kad informacija būtų prasmingai panaudojama. Čia mes kalbame ne tik apie pelną iki mokestinį ar mokesčių kažkokią mokesčių tarifą, ar mes nekalbame apie tai, kiek žmonių dirba ar nedirba ir panašiai. Mes turime žinoti, kokios yra įmonės investicijos. E, atsiskaitumųjų laikotarpiu. Čia vėlgi didžiausios komplikacijos lypi atskirų detalių suderinime. Ir aš manau, kad svarbu, kad būtų teikiama informacija, visa reikalinga informacija apie investuotus, kad teikiamus metinės ataskaitos. Reikėtų išsiaiškinti, kiek tai yra efektyvu ir būtent eiti šią kryptim. Mano supratimu, metinės ataskaitos būtų idealus dalykas, jas reikėtų skelbti viešai. Tai padeda sukurti daugiau skaidrumo ir administracijai, ir investuotojams. Ir viena vertus, investuotojams tai tarnauja kaip savotiška apsauga, nes investuotojai gali įvertinti įmonės tvarumą ilgalaikėje perspektyvoje ir sužinoti apie ją daugiau. Regis dėl to principo visi sutarė. Kai dėl komisijos komentarų norėčiau pasakyti štai ką. Paprastai skurdžiau gyvenančio šalis turi sunkesnės sąlygas konkuruoti. Tokios besisinčių šalis pačios turėtų teikti informaciją ir naudoti reikiamas paskatas. Ten kol kas yra kuriami dar tik tai mechanizmai Anksčiau yra pasitaikę, kad ir mūsųse, pavyzdžiui, savivaldybių struktūros naudojo neskaidrius um, susitarimus tam, kad vienos ar kitos privačios įmonės laimėtų vienus ar kitus konkursus ir atliktų tam tikrus darbus. Tuo be abejo iškraipoma e, konkurencija, atsiprašau, ir e, dabar tokios praktikos pasitaiko besivystančiose šalyse. Kai dėl nustatytų ribų kokiais dydžiais galėtume pasiremti. Ir tai yra svarbu, kalbant apie tai, kas yra pernelyg dėl našta, o kas ne. Galėčiau pasakyti, kad įmonės turi informaciją jau dabar, reikiamą informaciją ir net dabar reikia tik tai apskaitos specialistų, kurie galėtų užsiimti, pavyzdžiui, kainodaros duomenų perdavimu ir panašiai. Aš čia nekalbu apie mokesčių įvairius aspektus ar mokesčių vengimą. Taigi informacija įmonės jau turi, tad reikia tik tai padaryti, kad ji būtų skelbiama. Ne tai, kad būtų išiešoma kažkokia nelegali informacija ar dar kažkas, tiesiog tą turimą informaciją yra svarbu pradėti skelbti. Dėl to aš manau, kad nereikia pernelyg didelių ribų tarptautinėms įmonėms. Keletas politinių aspektų. Keliamas klausimas, ar Europos įmonėms šis siūlymas sukels problemų. Galima teikti, kad iš dalies gal ir taip, tačiau jeigu pasižiūrėtume, kad esame pasirašę konvenciją dėl nelegalios darbo jėgos naudojimo ir panašias, tai tuomet žinome, kad mūsų įmonės jau turi atitikti tam tikrus reikalavimus. Ir jos jau turi teisę naudotis tam tikrais mechanizmais, dėl kurių yra prisimti įsipareigojimai ir turi išlikti tuo pat metu konkurencingos. Problema yra gilesnė, ypač kalbant apie gavybos pramonę turėtume ko gero pradėti nuo kitų pramonės šakų taip pat, nes tai turi įtakos konkurencingumui. Pradėkime gal nuo smulkesnių sektorių, kurių poveikis netoks svarbus, o paskui pamažu prieikime prie gavybos pramonės įmonių. Aš ne visai suprantu gal šitą logiką, o dabar dėl rinkos ekonomikos savokos. Įdomu yra tai, kad ta veikla yra visada kažkam naudinga. Tad labai svarbu sukurti tinkamus teisinius mechanizmus, kad naudos turėtų tie, kurie turi jos gauti, kad gautų tos įmonės, kurios veikia sąžiningai, kurios teikia reikiamą informaciją, kokybišką informaciją. Ir svarbu, kad įmonė iš tikrųjų galėtų uždirbti pelną, kuris jai priklauso. Pirmininkas, ačiū. Mes galime iki valandžio ketvirtos teikti pakeitimus. 20, 30 gegužės bus balsuojama komitete ir rugsėjo mėnesio plenarinėme posėdį balsuosime dėl šio dokumento. O dabar dėkoju kolegoms ir pereiname prie kito darbo tvarkės klausimų. Ir tai yra Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko operacijų geografinis apibrėžties išplėtimas įtraukiant pietinės ir rytinės viduržėmio jūros regiono šalis. Uh, Ačiū, pirmininkė. Kolegos, Trumpai apie šį pranešimą. Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas, RPB, buvo įsteigtas 90-aisiais žlugus. Uh, komunistiniam režimui, tam, kad teiktų pagalbą valstybėms perinant prie rinkos ekonomikos. Po arabų pavasario RPB valdytojų taryba paprašė atitinkamų pakeitimų, praplečiant geografinės apriepties išplėtimą Tarptautinė Tarptautinė bendruomenė, ES valstybės narės, komisija, kitos institucijos paragina RPB reaguoti į politinius pokyčius pietų ir rytų viduržėmė jūros regiono šalyse. ES turėtų leisti RPB veikti šiame regione. RPB įstatuose sakoma, kad bankas turėtų reaguoti į besikeičiančią aplinką. Pietų ir rytų viduržėmio jūros regiono šalyse buvo išsakytas noras siekti veiksmingos demokratijos. Žmonės šiuose šalyse siekia demokratijos ir ekonominio augimo. ES išsakė politinį, politinę paramą šioms šalims. Taigi dabar turėtų būti leista RPB plėsti savo veiklos sritį. 2011-aisiais Europos parlamentas savo rezoliucijoje dėl Europos kaiminystės politikos paragino RPB išplėsti geografinę apriepti įtraukiant pietų ir rytų viduržėmio jūros regiono šalis. Na ir didžiojo dvidešimtuko 20 susitikimas, kuris vyks šių metų gegužės viduryje. Vienas šiame sutikime svarstamų klausimų ir bus RPB e geografinės apriepties išplėtimas. Toks išplėtimas tai būtų tinkama reakcija į pokyčius pietų rytų viduržėmio jūros regiono šalyse. Tačiau norėtume sureaguoti ir į kai kurias abejonės išsakytas mūsų kolegų. Pirmiausia, dėl RPB veiklos skaidrumo. Turime prisiminti politinį režimą, sudėtingą situaciją šio regiono šalyse Taip pat e, negalime pamiršti, kad vyrauja krizė ir pačioje Europos Sąjungoje. Būtent dėl to šį išplėtimo geografinės apriepties projektą gali būti sunku įgyvendinti. Aš pats atstovauju šaliai, kurioje šiuo metu vyks, e, RPB vykdo savo veiklą Na ir e, turiu atkreipti dėmesį ir apie tai, kad geografinės apriepties išplėtimas neturėtų neigiamai paveikti tų šalių, kuriuose bankas veikia jau dabar. Taigi, RPB prisima kai kurios svarbius įsipareigojimus. Pirmiausia, praplėsti geografinę apripti, įtraukiant pietų rytų viduržėmio jūros regiono šalis Ir tai daroma nedidinant kapitalo sąnaudų. Antra, RPB atsižvelgia į specifinę politinę situaciją šiame Vidužėmio jūros regione. Trečia, RPB veiklos e, geografinės apriepties pasikeitimas nedarys neigiamo poveikio tose šalise, kuriuose RPB veikia jau dabar. Taigi tokios pagrindinės pastabos ir norėjau jas išsakyti pranešime. Tačiau suprantu, kad Europos parlamentas turi pasisakyti už ar prieš geografinės apriepties išplėtimą. Aš tikiuosi kartu su kolegomis rasti tinkamą formuluotę, kaip išsakyti aiškiai visus mums nerimą keliančius klausimus ir visus juos apsvarstyti šiame komitete iki didžiojo dvidešimtuko susitikimo, kuris vyks gegužės mėnesį. Toliau EPP. Ačiū, pirmininkė pranešimas labai tinkamai parengtas, dėkuoju ponui Binev ir sutinku su jo išsakytais dalykais, kai kuriuos jų būtų galima akcentuoti dar labiau. Pavyzdžiui, ES atstovai RPB valytojų taryboje turėtų paskatinti RPB bendradarbiauti su kitomis finansinėmis institucijomis, tam, kad būtų išvengiama veiklos dubliavimuose ir būtų veiksmingai vykdoma parama minėtose šalise. ES atstovai turėtų taip pat e, skatinti RPB e, naudotis audito komiteto veikla. Binevo aiškinamoje dalyje pranešime yra išsakyta labai tinkamų pastabų, pavyzdžiui, nurodoma, kad skirtinga padėtis yra dabar pietų rytų viduržėmio jūros regiono šalise. Ta padėtis yra kitokia, nei buvo postkomunistiniu laikotarpiu. Europos šalyse. Taigi pritartume, kad reikia ieškoti konkretaus šioms šalims pritaikyto sprendimo atsižvelgti į islamistinių nuotaikų grėsmę. Ir norėčiau padėkoti ponui Binevui ir šešėlėms pranešėjams. Žorž Stern, socialdemokratų frakcijos vardu dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, esu šešėlinis pranešėjas socialdemokratų frakcijos vardu, tad džiaugiuosi šio pasiūlymu plėsti ERPB operacijų geografinę apreiptį, traukiant pietis ir nesviržiūrius regiono šalis. Tai padės regioniniai plėtrai valstybių esančioms viduržėmės jūros rytinėje ir pietinėje pusėje. Džiaugiuosi pono Binevo pasiūlytų projektu, jo atliktų darbų. Manau, kad bus atliektami reikiami techniniai ir politiniai vertimai. Jų jau nemažai yra atlikta šalyse, kur ERPB jau veikia, bus atliekamas įsipareigojimų gyvendinimų tų šalių nuolatinis įsipareigojimas laikytis demokratijos principų. Taip pat laikytis rinkos principų ir žmogaus teisės principų bus sąlygos gauti paramai projektams, kuriuos finansuos ERPB. Tuo pat metu turime įsitikinti, kad Europos komisija rem šį siūlymą ir kad nebus pereikvojami gamtos ištekliai. Džiaugiuosi, kad ERPB siūlo savo investiciją siekiant įdėkti tarptautinės teisės principus susijusius su darbo sąlygų laikymusi, aplinkosauga, e, su galimybė gauti prieigą prie ERPB kreditų. Tai bus tikra pagalba tom šalims. Aišku, yra tokių kolegų, kurie pasisakė prieš šios geografinės apriepties išplėtimą. Tačiau aš manau, kad ERPB yra svarbus bankas, turintis daug patirties bankas. Tai seniau finansavo tokius projektus, kurie šiandien pasirodė besą labai svarbus, transformuojant centrinės ir rytų Europos valstybės po komunistinio režimo žlugimo. Manau, kad pasiektas rezultatas yra puikus ir šiandien visiems aiškiai matomas. Ačiū. Pirmininkas, ačiū visi sutarėme dėl to. Aldė, e, kolegų nėra, ECR vardu kolega Kamal. Dėkoju. Įdomu matyti, kiek susidomėjimo sulaukė šis klausimas. Sveikinu pateiktus pakeitimus. EPRD vaidmuo turėtų keisti, turėtų įsiplėsti geografinė apriptis ir aš manau, kad Mes žinome, kiek nuveikė 91 metais šis bankas. Matėme, kad buvusių komunistinių valstybių ekonomika turėjo sparčiai keistis ir tai ir įvyko ERPP dėka. Tad turėtume šiandien kalbėti sąžiningai. Tai ERPB veikla turėtų plėstis į naujas demokratinės valstybės ir sveikinu būtent dėl to šį geografinės apriepties išplėtimą įtraukiant pietinės ir rytinės viržymio jūros regiono šalis. Reikėtų imtis tokių priemonių, kurios padėtų užtikrinti, kad, me, kad egzistuoja rašytiniai įsipareigojimai, kurių reikia laikytis šalims norinčioms gauti šio banko paramą. Pavyzdžiui, dėkti multipartinę demokratinę sistemą ir panašiai. Ir čia mes turėtume nulatos vertinti, e, kokią kryptim vystosi šalis Svarbu, kad demokratija būtų naudojamasi teisingai. Pavyzdžiui, Egiptas galėtų būti paminėtas kaip vienas iš pavyzdžių. Čia yra daugybė partijų. Ir dabar tai yra islamistinė valstybė, rinkimus laimėjo islamistinė partija. Arba AK partijos Turkijoje pavyzdys. Vėlgi, tai yra tos partijos, kurios islamistinės, bet nesukūrė viduržėmio gyvenimo sąlygų savo šalyse. Tad reikalingas nuolatinis vertinimas, siekiant užtikrinti, kad tos šalis vystijosi demokratijos linkme. E, reikėtų taip pat, kad e RPB būtų labiau Europos parlamentui atskaitinga institucija. Ir kolega taip pat kalbėjo, kad reikalinga tam tikra sąveika tarp e RPB ir EIB. Komiteto posėdėje dalyvavo atstovai iš institucijų ir svarbu, kad šių bankų veikla nebūtų dubliuojama šal, atskirose šalise. Prisimenu, kiek kontroversiškumo buvo kilę dėl ERPB veiklos. O dabar šis bankas e, yra nuveikęs daug, paskatinęs transformacijas centrinėse rytų Europos komunistinėse valstybėse. Dabar tikėkime, kažkas panašaus vyks viduržėmio jūros pietų ir rytų regionų šalyse. Tad ačiū e, pranešėjui, ačiū šešėlėms pranešėjams. Stačiuntis. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, είχαμε κάνει... Dėkoju, ponė pirmininkė. Jau įvyko pradinė diskusija šiuo klausimu ir aš manau, kad Tikrai pozityvus yra tas faktas, kad pakeitimuose pranešėjas atsižvelgia tam tikrų mastų į susirūpinimą, kurį išreiškia įvairios frakcijos. Ir to susirūpinimo buvo būta dviejopo. Pirmiausia, dėl to, kad ERPB daugelio savo operacijų metu neatsižvelgia į aplinkosaugos reikalavimus. Ir taip pat labai svarbu žiūrėti, kiek plečiasi šio banko veikla. Kiti kolegos irgi dėl to išreiškė susirūpinimą. Svarbu atsižvelgti į tai, tačiau šiaip ar taip noriu pabrėžti dar portretą papildomų dalykų, kurie mums pasirodė svarbus. Pirmiausia, kas galiausiai užsiims šių projektų, kuriuos finansuos ERPB vadybą. Tos senos politikos ir seni politikai ir ekonomikos elitas turės būti traukti į šios projektus, ar ne? Ir galbūt tai bus tie patys žmonės, kurie kovojo prieš šios projektus, kai vyko arabų pavasaris, pavyzdžiui. Europos Sąjunga ir ERPB turėtų dirbti kartu, tačiau dirbti atsargiai. Svarbu, kad vystoma veikla netaptų tų šalių nauja eksploatavimo forma. Tai būtų kažkas priešingo demokratijai. Ir dar dalykas, kurį minėjau. Europos Sąjunga ieško naujų rinkų ir siekia kurti rinkos ekonomiką toliau. Norėčiau pasakyti, kad sakom, kad tas požiūris, kad neva rinkos ekonomika padeda pasiekti demokratijos yra senas požiūris. Nežinau, ar visi pritarė būtent tokiam požiūriui. Tiek norėjau pasakyti ir ačiū pranešėjui už įdėtas pastangas. Yes, uh, Astrid Lulling, I think it's your turn now. Oui, uh, merci, monsieur. Dėkoju, pirmininkė. Ponui Binev pranešėjai taip pat norėčiau padėkoti už pranešimą dėje mano kolegos žalieji šiuo metu nedalyvauja, nes klausimą, kuris mus neramina jau keliame dešimtmečius dėl EBRD. Jau seniai reikėjo EBRD veiklą įtraukti į Europos investicijų ir plėtros banką. Čia yra numatyta kai kurių saugiklių, jie gali mus pra, e, kažkuria prasme nu, nuraminti, bet aišku, kad to, ko mes norime, mes iki galo negausime. Mes negausime to, kad e, RPB veikla būtų įtraukta į e, Europos plėtros investicijų ir plėtros banką. Man patinka Dešimtas pakeitimas. Kas ten pasakyta? Ten pasakyta, kad 134 rezoliucija, kuri buvo priimta 2011 m. gegužės 21 e, e, RPB e, valdyba pabrėžė, kad bankų E, akcininkai neturi teikti papildomo įnašo, kapitalo įnašo. Manau, kad tai yra labai svarbu, kad tokiu būdu galima plėsti geografinę, e, geografiją e, veikloje. ES turi ir taip labai daug problemų kurias turi išspręsti viduržėmio jūros šiaurėje, o pietų šalis viduržėmio jūros yra žymiai turtingesnės negu kai kurios ES valstybės narės. Bet suprantu, kad jiems galima padėti, bet padėti joms galima intelektualinę prasme, bet ne finansinę. E, tokiu būdu galbūt pakreipsime e, arabų pavasario įvykius naudinga linkme. O aš bent jau norėčiau, kad e, RPB veikla būtų integruota į EIB veiklą. Nes dabar jų veikla kai kur dubliuojasi, tai labai brangiai kainuoja tikrai negalima tų išlaidų pateisinti mūsų išgyvenamos krizės kontekste, kada mes žinome, kad biurokratinis išlaidas užuot plėtę turime mažinti. Tad norėčiau padėkoti pranešėjui ir dar pasižiūrėsime, kokių pakeitimų pateiksime daugiau. Šiaip ar taip, aiškiai norėjau pasakyti, kad geografiškai plėsti RPB veikla nėra protingas dalykas. Aš noriu, kad jo veikla būtų su, sujungta su EIB veikla. Um, <clears throat> like well. Ačiū, aš taip pat norėčiau pasisakyti. Ponas Rateliai, pasisakė dėl šio pasiūlymo. Na ir turime prisiminti, kad jau anksčiau vyko diskusija, ar mums reikia atskiro banko mintiems tikslams ir dėl to, kad Centrinės rytų Europos šalyse situacija buvo labai specifinė, tai RPB veikla pasiteisino, jų įsteigimas pasiteisino. pasiteisino ir jis čia veikė sėkmingai. Aš manau, kad RPB turi pakankamai patirties ir reikiamų priemonių, kurios e, leistų jiems sėkmingai veikti regione, kuris išgyvena perinamai laikotarpį. Aišku, tas regionas nėra identiškas e, rytų ir centrinės Europos šalims, bet vis dėlto. Iš tikrųjų, egzistuoja tam tikrų specifinių bruožų viduržėmio jūros regione ir buvo visada norima sukurti tokį banką, kuris veiktų šiaurinėme ir rytų viduržėmio jūros regione, bet visada atsirasdavo kažkokių kliučių. Tad viena vertus RPB turi reikiamas priemonės, tačiau tas priemonės taiko uh, ar taikė rytų Europos šalims, kurios norėjo prisijungti prie ES. Šiuo atveju mes kalbame apie tokias šalis, kurios neturi tokių politinių tikslų, taigi mes negalime palyginti e, skirtingų tikslų šiuose dviejose regionuose. Na ir tikėkime, kad Vidužėmio jūros regionui bus galiausiai rastas kažkoks atskiras sprendimas, konkretus bankas, o nebus tiesiog plečiama RPB veikla šiame regione. Ponas Binef, ar norėtumėte pasisakyti dar? Ačiū pirmininkė. Aš visiškai sutinku su jumis. Tačiau tuo pat metu, manyčiau, Taip, iš tikrųjų, kalbame apie skirtingus bankus ir manau, kad RPB būtų tinkamesnis e, šiam regionui viduržėmio jūros regionui. Ir aš manau, kad turėtume nepamiršti mano minėtų svarbių klausimų ir gegužės viduryje sulauksime konkretaus atsakymo. Taip ar ne. Ir mes turime būti pasirengę pateikti savo atsakymą. Kadangi klausimas svarbus, kaip sakė panas Binev, laiko terminas teikti pastabas, pakeitimų pasiūlymus būtų e, labai griežtas, iki kovo 23-osios. Prašoma teikti pakeitimus. Balsavimas, kiek žinau, yra numatytas balandžio 17 dieną. Ar būtų dar pastabų? Jeigu ne, tai tuomet šiandien po pietų trečią valandą pratesime posėdį. Ačiū.